Right, welcome, welcome everybody. Um... Pasveikinti visus susirinkusius į posėdį. Tikiuosi, kad žurnalistai jau užbaigs e, fotografavimą, bet aš turiu dirbti pagal numatytą tvarką. Taigi vyksta finansų ir pinigų reikalų komiteto posėdis. Prašyčiau visų komiteto narių patvirtinti darbo tvarkę. Niekas ne, neprieštarauja, taigi darau prielaidą, kad darbo tvarkiai pritarėme. Toliau pirmininkas, pirmininkės pranešimus paskelbsiu, kuomet e, susitiksime e, rūpiučio 31. -ąją. Ir perinu prie trečiojo darbo tvarkės punkto - diskusijos pinigų ir ekonomikos politikos klausimais. E, iškilusių dėl dabartinės padėties valstybės skolos rinkose, dalyvaujant Europos centrinio banko pirmininkui Žanui Klaudui Trišė. Nors numatyta, kad vyks diskusijos, dabar vykstantis susitikimas nėra klausimas, nes mums būtina išklausyti komiteto narių nuomonės. E, Daugelis turėjo galimybę pasisakyti atostogų laikotarpį, bet parlamentas tokios galimybės neturėjo. Vasaros laikotarpis buvo sudėtingas. Žinau, kad daugelis iš mūsų beveik nespėjo palisėti, nes e, parlamento atostogų metu įvyko daugybė dalykų. Ir nors parlamentas nepasėdžiavo, kai kurie parlamento nariai, pavyzdžiui, aš pati aktyviai dalyvavau, pasisakiau viešoje erdvėje. Uh, E, įvyko vienas uždaras posėdis e, su dalyvaujant ponui Trišė, jame jis pristatė padėtį. Pastarasias penkias savaitės komiteto nariai turėjo galimybę surinkti informaciją, išsiaiškinti, kokia yra padėtis ir nuotaikos vietoje šalyse. Ir e, ta informacija reikalinga ieškant tolesnio sprendimo. Nesirengiu kartuoti tai, ką jau esu pasakiusi pastarosiamis savaitėmis. Noriu tik tai pacituoti Šerloką Holmsą. Kai atmeti visą, kas neįmanoma, lieka tai, kas neįtikėtina, nežiūrint į tai, kaip sunkiai tikėtini tie dalykai gali atrodyti. Ir dabar mums reikia įvertinti įvairiausius neįmanomus dalykus. Pavyzdžiui, euro obligacijų klausimas susilaukė daugy, labai daug dėmesio. Skirtingai nei Šerlokas Holmsas, mums reikia rasti ne vieną nežinomąjį. Mums reikia išaiškinti kelis nežinomuosius, kurių nežinomumo laipsnis yra skirtingas. Nebejoju, kad mes visi sutarėme dėl to, kas, kas yra neįmanoma, tai yra eurozonos suskaldimas. Daugybė svarstamų pokyčių siejamų su ekonominė valdysena gali labai esmingai paveikti ES darbą. Žinome, kad yra atotrukis tarp to, ką kai kuriams valstybėms teks padaryti ir to, ką, kaip visuomenė tai vertina. Bandant užpildyti šią spragą, tarp, tarp vyriausybinės darbo procedūros tikrai nepadės, nes ir taip jau matėme, kokio, kaip, kaip jos yra vertinamos, kaip tai reaguojama. Ir ES institucijos ypač Europos centrinis bankas, elgėsi nuosekliau ir patikimiau. Ir čia pereinu prie kito neįmanomo dalyko. Euro gelbėjimas neturi mums kainuoti Europos Sąjungos išlikimo. Toliau vertinant narių pasisakymus, e, tai noriu pasakyti, kad turėsite po dvi minutės, bet pirmiausia suteiksime žodį Europos Centrinio banko pirmininkui, kuris pristatys naujausią informaciją. Ir Žanai Klodai, žodis Jums prašau. Indeed, uh, uh... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau vis pirma Jums padėkoti už tai, kad, man, kad pakvietėte mane pasikeisti nuomonėmis šiandien. Jūs pa, manęs paprašėte pateikti vertinimus, atsižvelgiant į pastarosius įvykius, ekonomikos ir pinigų uh, erdvėje ES, tai taip pat vert, vertinti eurozonoje primtus pastarosius sprendimus. Hinauf, weiteres Wachstum im Euro. Eurozonoje iš esmės vyksta dideli posėdžiai, pokyčiai, nors šitie pokyčiai yra netokie greitai, kaip mes tikėjomės. Pirmiausia, dėl specifinių veiksnių Tai BVP augimas e, apsiriboja 0,2 procentais ir ekonomika auga pakankamai lietai, atsižvelgiant į, į visos eurozonos pakankamai lėtą ekonomikos vystymasi. E, finansinėse rinkose neseniai paaiškėjo įtampa ir ji išlieka iki šiol pakankamai didelė. E, Eurozonos valstybėse buvo atliktas tam tikros korekcinės priemonės ir daugiausia pasiekusios ekonomikos daro mm, poveikį ir pasauliniai ekonomikai, ypač e, Junktinių Amerikos valstijų e, ekonomika, kurios silpnėjimas lemia ir bendros ekonominės perspektyvos mažėjimą. Taigi, Mes manome, kad infliacija vis dėlto e, per artimiausius mėnesius išliks e, virš 2 e, procentų. Mes manome, kad mm, ši tendencija išliks ir toliau ir mūsų Europos Centrinio banko personalas ir toliau įmasi atitinkamų priemonių ir artim, per artimiausią mėnesį bus priimti atitinkami sprendimai. Mes uh, Taip pat siekiame atsižvelgti į kainų spaudimą ir e, reikia e, užtikrinti didesnį likvidumą, e, visų pirma, kad būtų padidintas vartojimas. Kaip jūs žinote, kad Europa, Europos centrinio banko valdančioji taryba siekia kaino stabilumą. Taigi mes sieksime ir jau siekime reaguoti į mm, kainų spaudimą Liepos mėnesį ir antroje ir rūpjūčio mėnesio pusėje. Tačiau pokyčiai ir sumaištis finansų rinkose lėmė tai, kad ekonomika yra pakankamai trapi ir mm, sumažėjo atitinkamų valstybių obligacijų vertė finansų rinkose. 2010 metų gegužės mėnesį taip pat buvo e, matomos tos pačios tendencijos. Tačiau atsižvelgiant e, į šias tendencijas, e, šį mėnesį Europos centrinis bankas ir toliau tęs refinansavimo operacijas, taip pat fiksuoto palūkanų normų aukcionus iki 2012 metų sausio vidurio. Europo, euro E, zona taip pat turėtų pasinaudoti abipusio finansavimo priemonėmis. Ir e, dabar euros sistemos e, kreditavo sistema turi keletą milijardų. Ir šešių mėnesių laikotarpiu ir bus vykdomas e, šios refinansavimo operacijos. Rūpiučio pradžioje buvo nuspręsta vykdyti tokias e, refinansavimo operacijas, e, kurių trukmė būtų šeši mėnesiai, mėnesiai, kad būtų užtikrintas bankų likvidumas. Šioje operacijoje dalyvavo 470 bankų. Ir taip užtikrinama galimybė, kad bus pasiektas teisnis likvidumas. Uh, ir e, kreditavimui, e, kreditavimo reikalavimus atitinka e, kapitalas, kuris siekia 13-14 trilijonų eurų. Šie faktai atspindi ir mūsų metinėje ataskaitoje. Taip pat Europos banko sistemoje nėra likvidumo trūkumo, nes mes neišnaudojame iki galo abipusios e, finansavimo priemonių. Europos centrinio banko valdančioji taryba, eindamas atitinkamų priemonių, e, siekia užtikrinti e, pinigų politiką ir atsižvelgti daugiausiai tos rinkos segmentus, kurie veikia nepakankamai. Mes kaip valdančioji taryba siekiame e, siekiame, kad bankų sistema galėtų absorbuoti e, papildomą likvidumą. Plačiau kalbėdamas apie šią programą galėčiau pakartoti tai, ką sakiau 10 metų gegužės mėnesį. Mūsų veiksmai visiškai atitinka uh, piniginio finansavimo draudimui ir e, sutartise yra draudžiama, kad ECB tiesiogiai išpirktų valstybių, vyriausybių įsiskolinimus ir mes perkame tik antrinėje rinkoje obligacijas ir laikomės sutarties principų. Tai yra, turime išlaikyti kainų stabilumą, tai yra pagrindinis mūsų mandatas. Be to, taip užtikriname banko nepriklausomybę. Mes tikimės, kad vyriausybės labai griežtai laikysis biudžeto drausmės principų ir efektyviai stebės e, viena kitą. E, antrinių rinkų pirkimai negali būti panaudoti tam, kad būtų apeitas pagrindinis biudžeto drausmės principas. Vertybinių e, popierių rinkų programos yra labai griežtai siekiama e, sumažinti rinkų funkcionavimo iškraipimą. Ir mes suprantame, kad mūsų ateitis priklausys nuo biudžeto drausmės išsaugojimo. Mes atsižvelgime į kai kurių eurozonos vyriausybių sprendimą uh, pagreitinti fiskalinį konsolidavimą ir užtikrinti valstybių finansų tvarumą. Aš turiu pasakyti, kad negaliu nieko e, atsijimti ir nieko nuneikti iš to, ką esu pasakęs 10 metų gegužės mėnesį. Mes ir toliau tikimės, kad vyriausybės griežtai laikysis biudžeto drausmės principų ir e, efektyviai kontroliuos viena, viena kitą. Tai yra svarbiausi įsipareigojimai, kurių privalu laikytis, nevėluojant. Tai pasakytina ir e, TVF ES pakoregavimo programų ir ES atitinkamų fondų reikalavimams. Visos vyriausybės turi laikytis nustatytų fiskalinių tikslų. E, Liepos 21 dieną valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė, e, dėl pagrindinių šių siekių įgyventinimo principų. Buvo sukurtas e, specialus mechanizmas Graikijai ir e, tai e, leis visoms ES valstybėms narėms išlaikyti savo biudžetinį suverenumą. Tai yra būtina, kad išlaikytume gerus, tvarius ir sveikus valstybių finansus ir prisidėtume prie stabilių rinkos sąlygų išlaikymo. Pone pirmininkė, tiek aš noriu pasakyti, dėkuoju uždėmesi. Labai ačiū. Jeigu norit, galit paploti. Um, we, we now move on to the interview. O dabar pereiname prie e, parlamentarų pasisakymo. Pirmiausia, EPP vardu. Porą žodžių pasakys Žanas Polis Gozė ir po to Werneris Langenas. Merci, la... E, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas banko prezidentė. Aš neseniai turėjau galimybę e, kitame susitikime paaiškinti savo poziciją Ir aš dar kartą norėčiau Jums padėkoti už tai, kad čia atvykote ir taip e, pagarbiai elgėtės su Europos parlamentu visą laiką. Ir aš e, tai pasakęs iš karto perleisiu žodį Werneriui Langenui. Ačiū, panė pirmininkė. Baigiantis jūsų kadenciją, aš taip pat norėčiau patvirtinti, kad jūs visada glaužiai bendradarbiavote su parlamentu ir visada dalyvaudavote atvirose dialoguose. Todėl aš taip pat norėčiau padėkoti už jūsų aiškius žodžius, kad jūs e, mūsų posėdėje paragintate vyriausybės e, laikytis savo įsipareigojimų, būtent mažinti skolą ir griežtinti savo fiskalinę politiką. Taigi, e, savo frakcijos vardu norėčiau paklausti pirmiausia dėl valstybės skolos, dėl valstybės kredito. Aš manau, kad tai e, nesuderinama tai yra su statuto 18 straipsniu. Ir manau, e, kad būtina buvo Europos centriniam bankui įsikišti į antrinę į antrinės rinkas ir stabilizuoti fiskalinę politiką. Manau, kad a, e, a, tai visiškai teisinga, kad a, šį žingsnį pabrėžia ir viena garsi asmenybė. Kitas dalykas, Labai svarbu, kad Europos centrinis bankas e, pabrėžia e, savo veiksmų pagristumą ir nesuteikia laisvės e, spekuliantams. Nes kitų atveju kyla gandai, kad pavyzdžiui, Societe General bankas Prancūzijoje arba kiti spekuliantai pradeda piknaudžiauti antrinėmis rinkomis. Ir visa tai vyksta E, taikant ir dereguliavimo priemonės, ir stabilumo ir augimo pakto griežtinimą. E, ir nesvarbu, ar tai išvestinės finansų priemonės, ar tai yra e, opcionai, ar visa kita, reikia nustatyti minimalų laikotarpį. E, nes kitų atveju e, finansų rinka negalės laikytis prisimtų įsipareigojimų. Ir aš e, norėčiau pabrėžti, kad nepaisant visos kritikos Europos centriniam bankui, be jo įsikišimo į antrinės rinkas ir į finansų rinkas, mes nebūtume išsprendę kai kurių problemų jūs e, nustatėte netgi e, tikslingą programą, kaip aš supratau, e, kad bus supratos obligacijos atitinkamų valstybių. Labai ačiū, aš atsiprašau, bet sugeno mano laikrodis. Todėl patys e, turėtumėte stebėti mano rankas. Aš e, jums parodysiu, kad reikia baigti. Toliau, ponė Ferreira, aš socialistų frakcijos. Obrigada. Ačiū. Prieš, imuto brigadą. Labai ačiū. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti banko prezidentui už tai, kad jis dar kartą atėjo su mumis susitikti. Taip pat noriu padėkoti jam už tai, kad keletą kartų nepasidavė akliems įstatymo nurodymams, kaip palaikyti ryšių su mumis. Mes žinome, kad ES dabar išgyvena institucinę finansinę krizę ir ES nesugeba atremti tų sunkumų, kurie mums iškyla. E, intervencija po intervencijos reikalinga ir e, tarsi taikoma vienodas korpelis visiems. Europos komisija nesugeba atsižvelgti į visų poreikius e, specifiškai. Taryba nesugeba priimti dvišalių susitarimų. Mes bandome apginti e, bendrijos požiūrį ir norime sukurti tokias valstybių intervencijas, kurios būtų pagrystos ne pavienių valstybių interesais, o visos ES interesais. E, manau, kad čia mes elgiamės taip, kaip elgesi ir Europos centrinis bankas. Turime galvoti plačiau ir giliau. Reikia išvengti nekoordinuotos reakcijos į skirtingose šalise iškylančias krizes Todėl aš norėčiau paprašyti gerbiamo prezidento, kad jis papasakotų mums apie savo platesnę viziją ir kaip mes kartu galėtume stengtis plačiau iš platesnės perspektyvos gražinti ES į pažangos kelią. Manau, kad mums reikėtų pabandyti gyventi be Europos stabilumo mechanizmo. Jeigu jis ir išliks tik tiek tarp vyriausybiškas ir europietiškas, koks jis yra dabar. Europos e, e, gelbėjimo fondas e, negalės funkcionuoti taip, kaip jis dabar yra sukurtas. Aš nesakau, kad mums nereikia euro obligacijų, tačiau reikia tokio Europos centrinio banko, kuris ne neapsiribotų tik paprastų kainų kontroliavimu ir tikrinimu. Tai neleis išspręsti dabar egzistuojančių problemų. Kaip jau sakiau, reikia platesnės perspektyvos, kad išspręstume problemas, susijusias ne tik su politinės valios toka, bet ir su vizijos nebuvimu. Aš nenorėjau praleisti šios progos, ponė pirmininkė, ačiū. Toliau Aldės frakcijos vardu Silvija Gular. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau išsakyti pastabą ir pateikti klausimą. Pastaba yra susijusi su tuo, kad mes e, dabar laukiame e, valstybių išpirkimo programos ir reikėtų, kad parlamentas imtųsi savo atsakomybės, galvodamas apie bendrus ES interesus. Aš noriu padėkoti banko prezidentui už tokio sudėtingo uždavinio bandymą išspręsti. Europos centrinis bankas e, turi labai aiškę politiką. Jau anksčiau e, jūs dalyvavote susitikime Berlyne, su, kur susitiko Vokietijos ir Prancūzijos e, prezidentai. Ir ar mes, Europos parlamentas, galėtume e, E, deramai interpretuoti tada priimtą deklaraciją kaip signalą, kad tos dvi valstybės abi pasinaudos savo rezervais, kad e, Prancūzija e, įgyvendintų prevencinę politiką, o Vokietija valstybės finansų valdymo politiką, kaip ten yra sukurta jau anksčiau e, mano kolegos e, ponė Ferė ir vienas Vergeris Langinas sakė, kad mes remiame tą tarp vyriausybinę sistemą. Mes suprantame, kad to negalima padaryti vienu įpu, tačiau pamažu mes galėtume sukurti gerą sistemą ir parengti tam tikrą kalendorių, kuriame būtų numatyti aiškus etapai, leidžiantys uh, E, valstybėms norėjams sugrįžti į e, geresnės ekonomikos teką ir tai, aš manau, būtų naudinga visai Europos Sąjungai. E Ačiū. Toliau EKR frakcijos vardu Keis Winburn. Ačiū. Pirmininkė, per du metus, kuomet dirbu šiame komitete Europos parlamente, kiekvieno jūsų apsilankimo metu jūs pasidžiaugdavote ECB nepriklausomumu ir tuo, kad pavyksta išlaikyti euro stabilumą per dešimtį jūsų darbo metų šiame poste. Aš jums uždaviau klausimą, ar jūs norėtumėte, kad ECB turėtų daugiau galių e, kištis į finansinės rinkas ir jūs tada sakydavote, kad ne. Todėl mes kalbame apie tikrai esminius pokyčius, jeigu būtų numatyta galimybė regla, reguliuoti likvidumo sektorių, taip pat kalbant apie Ispanijos obligacijas antrinėse rinkose. E, tai prisidėtų prie rinkų sumaišties, tačiau tai taip pat padėtų mums pasiekti savo tikslus, stabilizuoti rinkas. ECB privalo čia kai ką nuveikti, nes politikams nepavyko išlaikyti investuotojų pasitikėjimo jų ateities planais. Taip pat yra aišku, kad politikai, politikai nėra patys geriausi žmonės, to, to, tokius, kurie galėtų priimti tokius sprendimus. Ir aš nesu tikra, kad Europos valstybės altruistiškai galėtų išspręsti šią problemą. Tačiau kai kas E, kai kuo rinkos pasitiki ir kai kas turi reikalingų žinių. Ar jūs išėjęs iš dabartinio posto būtumėte pasirengę padėti politikams jiems priimant sprendimus susijusius ekonomiką? Man atrodo, kad jūsų dalyvavimas e, mūsų rinkėjams ir investuotams obligacijas suteiktų pasitikėjimą tais sprendimais ir tai būtų galima užtikrinti stabilę ekonominę padėtį, nes ne, ne, nereikėtų pasitikėti vien, vienai kadencijai išreikamais politikais, kur, kurių altruistiniais siekiais tenka bejoti. Žaliųjų vardu ponas Filip Lamberts arba kas nors jo vardu. Lieber Herr Trichet, diese, dieser Sommer war ja nun. Iš tikrųjų buvo neteisingai pranešta. Mielas, ponia Trišė, Iš tiesų, mes tikėjomės, kad augimas ir toliau tęsis, tačiau augimas sustojo. Mes vis dar nepasitikėjome bankų sistemą ir šioje padėtyje buvo netgi susirinkę, susirinkę valstybių ir vyriausybių vadovai susitarti dėl euro likimo. Ir Europos centrinis bankas turėjo įsikišti. Būtent tokiu būdu, kurio Europos centrinis bankas iki šiol nenorėjo. Taigi e, Europos centrinis bankas turėjo stabilizuoti e, bankų sistemą valstybių narių finansus. Ir manau, kad man iš tiesų baisu, e, kad iki šiol Europos centrinis bankas yra taip smarkiai kritikuojamas, nors tai yra vienintelė institucija ES, kuri galų galę daro kažką konkretaus, gelbėdama visą mūsų finansų sistemą. Ir padeda teikti pagalbą sunkumus patiriančiams valstybėms. Ir e, dėl šios pagalbos turi sustarti visos valstybės narės. Ir mes matome, kad e, reikia bendros sistemos, bankų ir finansų sistemos. E, ir to mes nepasieksime. Jau kiekviena valstybė turės patvirtinti atitinkamas priemonės. Mums reikia bendrų veiksmų, mums reikia bendradarbiavimo ES lygių ir tik tada galėsime įveikti mūsų krizę. Uh, Ir aš e, norėčiau, kad e, girdėtųsi garsus Europos centrinio banko pirmininko arba kokias pareigas beužimtumėte balsas. Ir mes kaip Europos parlamentas turime paremti jūs. Mes uh, turime padėti Europai atsistoti ant kojų nes e, mes viršūnių ir valstybių vadovų nesusitarimas nieko nespręsime. Tiesiog girdėsime vientisą kakofoniją. Mums reikia vieno balso. Ačiū. E, GUE frakcijos vardu Miguel Portas. Muito obrigado, senhora Presidente. Eu começaria por dizer que quando o senhor... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pradėti nuo štai ko. Kai banko pirmininkas Trišė teigia, kad jis neatsima savo žodžių pasakytų 2010-aisiais, tai aš sutinku su juo, nes savo žanginėme žodėje jis nieko naujo nepasakė. Tačiau kai kas įvyko 2011 rūpiučio pabaigoje, tai yra padėtis, dabar susidariusi padėtis. Europos ekonominė padėtis yra daug prastesnė nei tuomet, kai jūs sakėte, kad jūs, kai jūs tą kalbėjote 2010-aisiais. Atsigavimo ženklų nėra, darbo vietų skaičius neauga, e, egzistuoja kakofonija, kaip kažkas ką tik minėjo. Tačiau atrodo, kad Europos centrinis bankas yra patenkintas savo priimamais sprendimais. Ja, jis nenori peržiūrėti jokių savo priimtų sprendimų. Man atrodo, kad tai nelogiška. Man nelogiška atrodo, nelogiškas atrodo ir toks nuolankumo demonstravimas. Pagalėkime apie euroobligacijas, solidarumu grindžiamus sprendimus. Mes kalbame tik apie infliaciją, bet nieko nesakome apie darbo vietas ir apie tai, kaip užtikrinti Europos ekonomikos atsigavimą. Tai yra problemas, o tai turėtų būti prioritetai, mūsų prioritetai. E, girdėjome kai ką apie Europos bankų sistemos stabilumą. Bet noriu paklausti iš tiko pirmininkė, jeigu nebūtų mokesčių mokėtojų paramos suteiktos bankų sektoriui, kiek bankų būtų net laikę e, tų atsparumo testų, neišlaikę tų testų? Laikrašiai teigia, kad bent trečdalis Europos bankų būtų e, bankrutavę tomis sąlygomis. Mane neramina bankininkai, man daug labiau rūpi paprasti žmonės ir jų sudėtinga situacija. EFD frakcijos vardu Marta Andreasen. Ačiū, pirmininkė. Pone Trišė, jūs, jūs per pastarosius metus du kart pakėlėte refinansavimo normą. Dabar, dabar jūs dar 0,5 procento. Ir palūkanų normą padidinote 0,25 procentų. Sulaukėme statistinių duomenų iš eurozonos ekonomistų. Pagal tuos duomenys ekonomika visiškai sustoja, ekonomikos augimas visiškai sustoja. Ir remiantis pastaraisiais duomenimis, Euro, Europos centrinio banko nustatoma palūkanų norma turėtų būti 1 procentų mažesnė nei metinė BVP norma. Junktinėse valstijose, atrodo, taip ir yra. Tačiau Europoje augimas yra mažesnis už palūkanų normą. Noriu paklausti jūsų, ar netėjo laikas ECB peržiūrėti refinansavimo e, normą, sumažinti ją vienu procentiniu punktu? Kitas klausimas. Noriu paklausti apie didžiausias e, vals, e, eurozonos valstybės - Vokietija ir Prancūzija. Visi žvelgia į valstybės, su kurios, kurios sudarė su problemas, taip pat visi žvelgia į stiprios ekonomikos valstybės. Vokietijos nepasitenkinimas atsiliepia visiems, o Prancūzijos parlamentas negali e, susitarti dėl konstitucijos pakeitimo siejamo su e, biudžeto deficitu. Ar ECB ir toliau ignoruos šią padėtį ir šios veiksnius? Ačiū. Pirmininkė, toliau Berghardas Baltas iš EPP. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Trišė už jūsų pranešimą. Man atrodo, kad dabartinė euro krizė iš tiesų yra nesusijusi su eurų, bet susijusi su valstybės kolomis. Todėl aš nemanau, kad e, baigsis euro egzistencija uh, Tiesiog mes turime daugiau dėmesio e, kreipti į tai, kad valstybės turėtų mažiau skolų. Kitas dalykas. ES yra pagrista valstybių narių solidarumu. Šis solidarumas yra mūsų gerovės pagrindas ir mes turime siekti, kad valiutų sąjunga būtų išlaikyta. Tuo tam e, aš esu įsitikinęs, e, mums reikia daugiau ekonominės politikos koordinavimo tarp valstybių narių, nes euras ateityje neišliks, jeigu 17 e, e, įvairių e, finansų politikų ir įvairių, 17 įvairių finansų politikų spręs apie euro likimą. Kitas dalykas, nepavyko suderinti nacionalinių ekonomikų, kad būtų galima koordinuoti bendrą ekonominę politiką. Todėl Aš e, kitaip nei kiti. Norėčiau pritarti e, federalinės kanclerės ir pono e, prancūzijos prezidento Sarkozy susitarimui, kad būtų daugiau koordinuojama ekonomika ir kad būtų nustatyta įsiskolinimo ar valstybės skolos riba. Nes tokio sprendimo pareikalavo diskusijos dėl stabilumo ir augimo pakto vykusios pastarąjį mėnesį. E, Europa dabar e, dažnai išgirsta tokį priekaištą, kad ES nutolo nuo piliečių ir kad e, įvairūs sprendimai priimami už piliečių nugarų ir daromas atitinkamos klaidos. Tai turi baigtis. Jeigu mes iš tiesų norime bendros ekonominės valdysenos, mums reikia veiksmingos kontrolės, tai yra demokratinės kontrolės, kuri būtų e, vykdoma e, prižiūrint e, įvairių valstybių narių vadovybės, vyriausybės tiksliau, kurios nevykdytos skiros ekonominės politikos. Ir reikia visų pirma priimti ES, ES lygių veiksmingus ir bendrus sprendimus. Labai ačiū. Dabar socialdemokratų vardu Robertas Gobelsas. Ir dabar atrodo jau veikia mūsų laikrodis. Ačiū. Aš nekartosiu e, savo kolegos Wernerio Langerio iškilmingos kalbos. Ir aš galiu pasakyti, kad e, reikėtų tik pridurti, kad E, sprendimai turi būti orientuoti į finansų rinką ir ta rinka turi būti geriau kontroliuojama. E, kaip e, gali kontroliuoti skirtingi ekonomikos veikėjai vieni kitus? Taryba yra tarsi bandžiusi nustatyti tam tikrus greičio apribojimus, kurie leistų uh, E, užtikrinti finansų stabilumą. Antras dalykas. Jungtinės karalystės atstovai prieš kurį laiką yra trenkę durimis, e, sakydami, kad jūsų rinka niekada nefunkcionuos. Ir e, nuo pat eurozonos egzistavimo pradžios daugybė Britų sakė, kad euras tik žlugs ir nieko iš jo neišeis. Dabar matome, kad tam tikros eurozonos valstybės narės pasiekė e, labai gerų ekonomikos pasiekimų. Ir e, ką Jūs galvojate, ponė Trišė, ar euras ir po dešimties metų dar egzistuos? Ar Jūs optimistiškai vertinate euro ateitį? Labai ačiū. Tam šiek tiek veikia mūsų laikrodis. Turiu Aldė vardu Vremont Tremausa. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė Trišė, labą dieną, sveikinu Jūs šiame parlamente. Gal labai trumpai galėtumėt pasakyti, koks yra Ispanijos e, valstybės įsiskolinimas, e, ką ECB suskaičiavo šį mėnesį ir ar Europos centrinis bankas E, gali Ispanijos vyriausybei duoti aiškių nurodymų, kaip elgtis, nes dabar matome, kad dvi valdančiosios Ispanijos partijos taiga nusprendė pakeisti konstituciją ir pakeisti vyriausybės politiką. Ačiū. Toliau periname prie EPP. Garcija Magajo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, sveikinu gerbiamą prezidentą mūsų salėje. Per vasarą įvyko labai daug įvykių. Matėme, kaip Junktinių Amerikos valstybių ir Japonijos įsiskolinimas buvo nuvertintas ir e, matėme, kad kai tikrų valstybių įsiskolinimas augo labiau negu prognozuota, apie ką kalbėjo ponė Lagard. Matėme, E, kaip buvo būkštojama dėl Ispanijos ir Italijos vyriausybių skolos. E, tai yra, tur, taip pat rinkose yra įtarių šalių, galėtume sakyti, jos sudaro net 40 procentų ES BVP. Manau, kad apie tai mes galėtume ne vieną pareiškimą paskelbti. Neseniai girdėjote, ką sakė ponas Bernankė. Jis teigė, jog tikisi, kad Europos centrinis bankas išlaikys palūkanų normas tokias, kokios jos yra dabar, kad visi galėtų būti ramos. O antrinėse rinkose ECB prezidentas pareiškė, kad jis įsikišo todėl, kad niekas kitas nesugebėjo to padaryti iki Liepos 21 dienos dienos susitarimų. Ir iškilo problemų ir dėl kitų metodų, nes jie buvo užblokuoti. Vadinasi, kad centrinis bankas ir toliau e, kišis tol, kol tas fondas pradės deramai finansuotis. Ir papildydamas to, ką sakė ponas Tremosa, galėčiau pasakyti, kad Europos centrinis bankas nenori pirkti skolų iš tų valstybių, kurių e, suverenumas kurių įsiskolinimas suverenumas negali būti garantuotas. Ir aš žinau, kad dėl to iškyla labai rimtų problemų susijusių su Ispanijos rinka, nes reikia tam tikrų mokumo garantijų. Aš kalbuoju konkrečiai apie savo valstybę, apie Ispaniją. Ar galėtumėte pristatyti mums pagrindinius elementus kurie yra išvardinti jūsų atsiuntame laiške. Aš esu iš kitokios partijos negu ponas Remos, aš esu opozicijos narys. Manau, kad reikia griežtesnių skolos limitų, negu kad yra nustatyta Vokietijos konstitucijoje, pavyzdžiui. Manau, kad Aš nežinau, ką socialistų vyriausybė dabar nuspręs, bet galbūt ateityje e, bus rasta būdų teisingai elgtis. PP, uh, EPP frakcijos vardu vėlgi ponas Stolojanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu Jūs pasveikinti. Jūs, ponė Trišė, pasidžiaugti Jūsų darbais nuveiktais šią karštą vasarą. Džiaugiuosi tuo, kad eurozonos šalių vyriausybės susitarė dėl Graikijos. Jos sutarė, kad įsiskolinimo problemos neišspręsi didindamas įsiskolinimą. Ir todėl buvo surasta formulė, kurios pagrindų galime kalbėti apie skolos pertvarkymą ir Graikijos skolos e, sumažinimą. Turiu štai kokį klausimą. Kaip Jūs vertinate kai kurių eurozonos valstybių veiksmus, kurios dabar kelia įvairiausias sąlygas Graikijai ir reikalauja užstato, kurio anks, kuris anksčiau nebuvo svarstomas, ar bent jau jis nebuvo numatytas susitarime tarp vyriausybių, kuomet buvo svarstama, kaip išspręsti Graikijos įsiskolinimo problemą. Much, uh, on... Ačiū. E, socialdemokratų. Ne, ponas Liam Nguangong. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Dažnai Europos institucijos visus priekaištaujama, kad ji nereagavo per pirmąjį krizės etapą. Tačiau bandymai suteikti pagalbą ne visada buvo veiksmingi ir Šiandien girdime balsų apie tai, kad reikia grįžti prie ankstesnių priem, priemonių. Eurozonos augimo neprognozuojama. Iš tikrųjų yra visiškas sulėtėjimas. Ir deficito situacija priklauso nuo ekonomikos augimo perspektyvų. O e, bankų turtas e, nus, sumažėjo šią vasarą, kai kurie bankai prarado iki 40 procentų savo turto. O dabar kalbame apie, apie antrąją krizės bangą, apie tai, kad išgyvensime dar vieną nuosmukį, dar vieną nuosmukį o jungtinių valstijų konjunktūra lėtėja dar didesnių tempų. Žinoma, Europos centrinis bankas galėtų įsikišti ir jis jau įsikišo jūs jums pristatė mums anticiklinės priemonės ir prisimenant pono Garcia Margajo siūlymą, man atrodo, kad mes ne, ne, nesudarys tokia patys, kai, kai turėsime per daug e, likvidaus turto. Taigi galbūt reikia koreguoti biudžeto politiką, kad užtikrintume ekonomikos atsigavimą arba e, rekapitalizuoti bankus. Jūs sakėte, kad nėra erdvės manevrams. Jūs, e, mes, socialistai, pirmieji teikėme siūlymą ir manome, kad tą situaciją sukėlė mokesčių sumažėjimas. Ir galbūt reikia kalbėti, na, mes kalbame apie tai, ką mes darytume, ką mes nuveiktume, jeigu mes būtume valdžioje. Tačiau da, vertinant dabartinę padėtį, ar jūs tikrai iš tiesų manote, kad biudžeto konsolidavimo politika yra pateisinama ir 3 procentų tikslas 2013 iki 2013 išlieka aktualiu? Thank you. Uh, next speaker from the EP. Ačiū. Toliau Karin Wortman Kohl. Yes, thank you very much, uh, President Trichet. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju prezidentui Trišė už tai, kad jis dalyvauja Europos parlamento viešoje diskusijoje. Akivaizdu, kad finansų rinkų nestabilumas tęsiasi ir Europa vis dar nerado įtikinamo atsakymo e, skolos ir deficito problemoms e, išspręsti. Akivaizdu, kad e, dėl to ekonomikos tik lėtėja. Aš pati labai nustebau, kad jūs e, ne tik turite e, nebetesti obligacijų išpirkimo programas, bet ir siūsti tam tikrus laiškus vyriausybėms, kuriuose reikalaujama sustiprinti vykdomas reformas. Žinote, Europos parlamentas labai daug padarė, e, rengdamas e, šešių e, E, ekonomikos, direkt, ekonomikos direktyvų paketą, aš pati vieną iš jų rengiau. Ir dabar atrodo, kad galėtume rasti naujų idėjų apie ekonomikos valdyseną, kurios tarsi pakeistų tą šešių direktyvų paketą. Man būtų labai įdomu išgirsti jūsų komentarą. Akivaizdu, kad tai nėra tik mano vienos nuomonė. Manau, kad tai rūpi visiems, nesgi šį paketą būtinai reikia užbaigti per artimiausias savaitės. Norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai galvojate. Ačiū. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu Ana Parimata. Ačiū pirmininkė. Jūs, kaip ir daugelis kitų kolegų, paminėjote Liepos 21 dienos sprendimus, kurie buvo traktuojami kaip e, kertiniai akmenys e, žengiant, siekiant pažangos e, skolos problemai sprendžiant ir išvengiant e, Graikijos scenarijaus pasikartojimo. Praėjo septynios savaitės po tų sprendimų, bet atrodo viskas dar tebe kabo ore. Ir man kyla klausimas, kodėlgi taip yra. Aš pati savo atsakyčiau taip. Liepos 21 dienos sprendimai yra per daug E, dažnai analizuojami iš nacionalinės perspektyvos, galvojant apie nacionalinės sąlygas ir nacionalinius poreikius, o ne e, pasiremiant tarp vyriausybinių metodų, kuris būtų kur kas efektyvesnis. E, todėl suprantame, kad e, ir dabar yra remiamasi nacionalinių valstybių padėties vertinimu, kuriais remiasi ir Liepos 21 sprendimas. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės pareikalavo garantijų e, tiems atvejams, jeigu jos dalyvautų antrojoje Graikijos gelbėjimo programoje. Aš E, manau, kad turime galvoti ne tik apie ekonominius, bet ir apie demokratinius aspektus. Ir dabar jau akivaizdu, kad kai kurios valstybės narės ir toliau tų garantijų reikalaus. Tačiau aš manau logiška ir tai, kad Europos parlamentai, Europos valstybių parlamentai, kurie sutinka dalyvauti, e, galėtų vadovautis aiškesniais apibrėžimais, kad jie žino, geriau žinotų, e, ką reiškia e, jų dalyvavimas. Programa susideda būtent iš tokių pagrindinių ramščių, bet kokį signalą mes duodame visuomeniai. Ar mes susitarėme dėl tų programų, kurios buvo suformuluotos kartu su Europos komisija, Tarptautiniu valiutos fondu ir Europos centriniu banku. Ir žmonės, kurie reikalauja garantijų prieš pradėdami dalyvauti tokiuose programuose, ar jie nesukels grėsmės pačioms tos programoms. Aš žinau, kad Thomas Freeman e, New York Times žurnale rašė, kad ES e, slenka link subirėjimo. E, jūs pats vis kartojate, kad tai jūsų nuomonė nėra eurozonos krizė. Anksčiau esate tai sakęs ir dabar tą patį pasakėte, sakydamas, kad tiek pat tvirtai tuo tikite kaip ir prieš keltą mėnesį. Toliau Filip e, žaliųjų vardu. Ačiū Šeron, e, labą dieną gerbiamas prezidentė. Uh, Aš e, dėkoju Jums už tai, kad iki pat savo kadencijos pabaigos tengiatės užtikrinti eurozono stabilumą ir darote pakankamai e, daug tam, kad būtų išspręstos valstybių įsiskolinimo problemos, laikantis labai griežtų sąlygų. Apie tai patvirtina Jūsų vyriausybėms išsiusas laiškas. Bet kai kas iš mūsų čia jau sakė, kad šiandien mes susidurėme ne tik su e, valstybių suverenumo krize, bet ir su labai rimta Europos e, finansų sistemos krize, e, kuri atrodo toliau tęsiasi. Ir čia, e, kaip jūs jau sakėte, Europos centrinis bankas turi kalbėti apie tam tikrus sistemos ribotumus. Taigi mano pirmasis klausimas būtų apie artimiausią ateitį. Kokias sąlygas jūs keliate tai pagalbai suteikti? Kokiais kokias garantijas jūs, kokiu garantijų jūs reikalausite e, suteikdami tokią paramą. Kitas dalykas, e, ar nepateksime į tokią situaciją, kai bankai yra per daug priklausomi nuo tarp bankinių rinkų. Ir, kaip žinote, mes pradedame galvoti apie uh, uh, tam tikrų naujų uh, taisyklių taikymą Europos Sąjungoje. Ar nuo to nenukentės stabilumas ir Europos bankininkistės sektorius, ar nenuskurs dėl to? Mes e, sakome, kad bankai pradeda grįžti prie to, ką anksčiau darydavo. Jie turi finansuoti realias ekonomikos dalis ir e, galiausiai, jeigu taip neatsitiks, tai tam tikra dalis likvidumo pateks į spekuliantų rinkas. Liuja e PP vardu Astrid Liuling. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas prezidentė Trišė, aš visų pirma norėčiau pasakyti, kad aš e, labai aiškiai sutinku su savo kaimynu Werneriu Langeniu dėl to, kokį vaidmenį jūs atlikote nuo pat 2008 metų, ypač nuo 2008 metų, kai komisija ir taryba e, buvo nejaučiamos. Ir aš jūs dėl to tikrai sveikinu nuo pat jūsų darbo pradžios. Aš turiu klausimų dėl dabartinės padėties ir dėl Europos stabilumo problemų. Mes žinome, kad dažnai e, politikai yra kaltinami kaip e, bejėgiai rinkose. Aš žinau, kad jūs parinkėte reikalingas priemonės, kurios buvo patvirtintos per paskutinį Europos valstybių ir vyriausybių vadovų tarybą. Tai buvo būtina ir tai yra labai svarbu. Ir dabar mums reikia eiti kur kas toliau. Numatytojo fondo uh, tikslas, misija yra e, paremti valstybės, narėms, e, valstybės narės, kai tai yra būtina. Bet čia mes kalbame ir apie institucinį aspektą, kuris yra tiek pat svarbus. Mes turime suprasti, kad reikia priimti daug skubių e, finansų rinkų reguliavimo priemonių bendryjų lygių. Tai e, turi būti vykdoma griežtai tarp vyriausybinių principų. E, Europos e, pinigų politika, Europos e, e, valiutų fondai yra pagrysti tarp vyriausybinių principų. Mes ES turime sukurti tokią pinigų politiką, kuri leistų įvertinti ir individualių valstybių poreikius, ir tarp vyriausybinius poreikius. Dabar aš norėčiau sužinoti, ar jūs pritarėte e, tam tikros Europos bendros politikos kūrimui ir ar jūs galvojate, kad bus rasta pakankamai priemonių apginti eurą. Ir jeigu jūs e, turite kokių kitokių idėjų, aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte, kodėl. Ačiū. Ačiū. Dabar AKR frakcijos vardu ponas Eping oktober loopt uw termijn als directeur van de Europese Centrale Bank af. Ačiū, eh, ponė Trišė. Eh, jau spalio mėnesį pasibaigs jūsų kadencija kaip eh, Europos Centrinio banko pirmininko. Jūs pastebėjote, kiek jūs gavote reikšmės ir kokią figūrą tapote per šį laiką. Jūsų kadencijos metu Europos Centrinio banko vaidmuo pasikeitė. Būtent ne tik tai stabilizuojant kainas, bet ir teikiant pagalbą e, valstybėms, ypač e, teikiant joms atitinkamą likvidumą. E, kritikuojama, kad jūsų kadencijos metu Europos centrinis bankas tapo blogų paskolų banku. Gal jūs galėtumėte pakomentuoti šį teiginį. Bet kokiu atveju Europos centrinis bankas suteikė daug likvidumo Europos sąjungos bankams. Be jokio pelno. Taigi dabar norėčiau paklausti, apie kokią sumą mes kalbame kiek e, Europos centrinio banko e, biudžete yra e, lėšų iš Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos bankų. Ačiū dabar apie frakcijos vardu ponė Kratsa. Ačiū pirmininkė. Pone ACB pirmininkė, jūs labai tiksliai pristatėte savo misiją, tai yra euro apsauga, kainų kontrolė. Taip pat kalbėjote apie euro, Europos ir euro ir paties euro pozityvų įvaizdį. Neseniai ponia Lagard tarptautinėme seminare kalbėjo apie kapitalo pakankamumo reikalavimus e, keliamus Europos bankams ir panašiame kontekste pristatė paramos mechanizmą. Kaip jūs tai vertinate Europos rinkų kontekste? Ar jūs pritarė ponios, pritarėte ponios Lagard mintims? Neseniai buvo kalbama apie tai, kad du didel, didieji Graikijos bankai galėtų susijungti. Kalbame apie Kataro, gal, galima Kataro lėšų panaudojimą ir, ir jeigu bus susitikti dviejų milijardų paskola, kad tai galėtų išspręsti likvidumo problemą Graikijoje. Pone Lagard tame pačiame posėdėje kalbėjo, kad nuosmukio pavojus, nuosmukio grėsmė yra didesnė nei infliacijos grėsmė. Ekonominiai pertvarkymai yra būtini jeigu mes norime pasiekti realaus atsigavimo Europoje. Pirmininkė, kaip jūs tai vertinate, kaip jūs vertinate ekonominių pertvarkymų perspektyvas, ar manote, kad tai reikia suderinti, sinchronizuoti? Esant socialdemokratų uh, frakcijos vadu ponas Presėdo. Ačiū. Pone Trišė, Noriu padėkoti už sparčius ECB veiksmus ir reakciją. Man atrodo, kalbant apie eurą, ECB didžiausias tikslas kovoti su infliacija, tačiau nėra, tai nėra didžiausia problema šiuo metu. Matome, kad augimas visiškai sulėtėjo, euras atsigavo nuo, nuo, nuo anks, po ankstesnių laikotarpių, tačiau dabar problema išlieka augimas. Minėta buvo, kad euro e, kursas nukris iki 2013. Pone Merkel kalbėjo apie tai, kad ji sumažins mokesčius. Tai kokiagi tai yra biudžeto politika? Tai yra, tai yra biudžeto ir mokesčių politikos e, lengvinimas, negriežtinimas problemas, su kuria susidurėme, įsiskolinimo lygis ir reikia suteikti pagalbą valstybėms, kurios, kurios nori sumažinti savo įsiskolinimą. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas dėl sparčių ir savalaikio ACB veiksmų. Jei nėra kitų, mecha, jeigu nebus kitų mechanizmų ir jeigu reikės simtis veiksmų, manau, kad pinigų sąjunga. Šiuo metu, pinigų sąjungai šiuo metu būtų naudingiausios tokios palūkanų normos, kurios būtų priderintos, tinkamos. Ne, palūkanų normos val, valstybėse narėse negali labai smarkiai sviruoti. Jei ECB nus, ims nustatinėti finansinius rodiklius, jis praras savo savarankiškumą. Uh, Ar nemanote, kad reikėtų priimti aišku sprendimą šiuo klausimu? Ačiū Alde frakcijos vardu, ponas Olė Šmit. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Trišė. Klausimas, kurio sulaukiu savo valstybėje, yra štai koks kur yra Europos politiniai lyderiai, ar jie slepiasi, ar jie tostagauja, kas jiems yra. Pasigendama politinio vadovavimo. Ir tai tampa didžiausia kliūtimi Europoje. Mums reikia daugiau veiksmų šioje srityje ir noriu padėkoti ir pasveikinti Jūs mūsų frakcijos vardu, kad Jūs tampate tokiu lyderiu. Noriu, žodžiu, dar porą klausimų, kur, kur, kur, kurie, kuriuos esame girdėję daugelį kartų. Mūsų visus vienyje bendras Europos likimas ir aš tuo jis apima ir mano valstybę. Žinome, kad 10 ES narių nėra eurozonos narės. Ir aš baiminos iš taiko, jog iš esmės stebime, kaip gilėja plyšys Europos Sąjungoje tarp 17 valstybių, kurios dėl to kad, kad nei, nei viena iš jų neparodė reikalingo lyderiavimo, tas atotrukis Europoje gilėja. Ir tai atsilieps ne tik 17 valstybių narių, bet visai ES, visoms es narėms. Aš nor, norėčiau žinoti, kokios yra jūsų mintis šią temą, besibaigiant jūsų mandatui, nes jūs visada kartojote ir sakėte, kad tai yra mūsų bendras likimas. Dar vienas klausimas. Noriu klausti apie mechanizmą, kurį pristatė ponia Lulink. Tai taip pat galima būtų laikyti Europos solidarumo demonstravimu. Ir galbūt netinkama yra tai, kad esant šiomis aplinkybėmis ne visa Europa palaiko šį mechanizmą. Ir jeigu tas klausimas nebūtų iškeltas, aš užduodu šį klausimą, nes kai kurios uh, valstybės už eurozonos ribų džiaugiasi tuo, kad jos nėra eurozonoje. Bet visi jaučia pasiekmes to, kas vyksta dabar. Net ponios Bauls jungtinė karalystė tas pasiekmes jaučia. Ponas Osbornas netgi apie tai kalba. Taigi, ponė Tišė, galbūt būtų išmintinga kelti štai kokį klausimą. Pareikalauti, kad visos 27 valstybės pademonstruotų solidarumą ir veiktų atitinkamai FSM ir FSM mechanizmų kontekste. Čia toliau e, Otmar Karas. Herr Präsident, meine Damen und ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Matome, kad mes susidurime sudėtingoje padėtyje. Iš tikrųjų, tai, kas vyksta dabar, yra joks žaidimas. Joks žaidimas, todėl reikia rimtai pažiūrėti į susikloščiusias aplinkybės. Mums reikia dabar imtis neatskirų nacionalinių priemonių ir saugoti savo interesus, bet mums reikia bendro pagrindinio plano. Mes neturime euro krizės. Tačiau mes e, susidurime su tam tikra krize politinėme lygmenyje. Šitas e, politinis nestabilumas įtakoja nestabilumą finansų rinkose. Aš manau, kad mes e, turėtume daryti tai, ką esame daryti įsipareigoję. Jau Masrido sutartyje buvo numatyta, kad Valiutų sąjunga reikalauja politinės sąjungos. Kitas dalykas. Valiutų sąjunga iš esmės negali būti tarsi hobis arba papildomas užsiemimas. Valstybinių vyriausybių vadovai turi rimtai pažiūrėti į šią problemą. Iš tiesų dabartinė situacija rodo, kad Europa turi tapti piliečio Europą. Mes e, turime europeizuoti ekonomikos ir finansų politiką. Mums reikia valiutų fondo. Taip, tam mums reikia ekonominės ir socialinės sąjungos. Mes turime artėti prie tos sąjungos. Čia mes kalbame ne apie eurą, bet apie ES veiksmingumą. Ir apie tai, kad mes galėtume vėl įgyti pasitikėjimą, mūsų piliečių pasitikėjimą. Taigi, ką jūs turite omenyje, kai sakote, kad finansų ministrai ir valstybių vyriausybių vadovai turi prisijimti politinę atsakomybę už visą eurozoną ir už eurą? Ačiū. Dabar socialistų demokratų vardu Elra Sikuna. Pone Trišė krizės pradžioje jūs teisingai pasakėte, kad e, nėra euro krizės, tačiau yra, yra valstybių krizė, kurios priklauso eurozonai. Tačiau yra ir kitos valstybės, kurios taip pat patiria krizę. Tačiau dabar pažvelkime iš kitos pusės. Taigi, m, mm, iš esmės, e, silpnos ekonomikos tų valstybių, kurios priklauso eurozonai, taip pat daro neigiamą įtaką. Ir jeigu e, mes lyginame valstybės narės vieną su kita, turime turėti omenyje tokį dalyką, kad iš esmės visa bendra sistema turi atlaikyti visus iššūkius. Tai mes turime sumažinti visus iššūkius kylančius e, valstybėms e, narėms. Ir tam mums reikia konstruktyvių strategijų. Turi būti prisimta bendra atsakomybė už ekonominius sprendimus. Tai būtent turi būti užtikrintas solidarumas tarp valstybių narių. Tik tai taip mes galime spręsti iškilusias problemas. Mm. Ačiū ir galiausiai EPP vardu kalbės Marija Tyson. Ačiū, panė pirmininkė. Pone Europos centrinio banko, Europos centrinio banko pirmininkė Trišė. Jūs e, pasakėte, kad e, euras neturi mums atimti Europos. Iš tikrųjų, tai yra siaubą kelianti mintis. Ir e, e, daug e, kritikuojamas Europos centrinis bankas už savo prisimtus sprendimus, tačiau Europos centrinis bankas vykdo teisingą veiklą, nes valstybės narės siekia tik savo interesų įgyvendinimo. Ir E, stabilumo mechanizmas, dėl kurio jau susitarta, iš esmės e, jam nepritarė kai kurios valstybės narės. Atskiros valstybės narės nori atitinkamų saugiklių, e, pavyzdžiui, mokestinių priemonių, kaip jau minėjo komisija. Taip pat juridinių asmenų apmokestinimo. Ir aš tikiuosi iš valstybių narių kad e, jos e, bendrai imsis priemonių ir bus solidarios viena su kitomis. Kitas dalykas. E, nacionaliniai parlamentai ir valstybių vadovai, jeigu jie nori, kad nors nuveikia eurozonai, turi prisimti ir bendrą atsakomybę. Labai ačiū. Manau, kad buvo labai daug e, komentarų ir klausimų, kurie dubliavosi. Ir aš tikiuosi, kad jūs e, atsakysite ir prašyčiau parlamentarų paukoti tą pertrauką, kuri buvo numatyta tarp e, dviejų mūsų šiandienos susitikimų. Paprašysiu gerimą prezidento tilpti 10 minučių. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš tik tai norėčiau pasakyti, kad nei kiek nesistebiu, kad dabartinėmis aplinkybėmis Buvo pateikta tiek daug pastabų, pamastymų ir klausimų. Pabandysiu kalbėti kuo glausčiau, bandydamas atsakyti visus pasisakymus. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad be bejonės Europos centrinio bankos vykdomosios valdybos, tarybos ir valdybos vardu e, galiu patvirtinti, kad nacionalinių centrinių bankų ir vyriausybių e, vadovai būtų turbūt dėkingi jums už šiandienos pasisakymus. Ir aš galiu tik pasakyti, kad keletas Europos parlamentarų jau pastebėjo, kad pirminis mūsų mandatas yra e, užtikrinti kainų stabilumą. Tačiau galiu pasakyti, kad po euro atsiradimo kainų stabilumas e, buvo sukurtas e, pagal apibrėžimą. Ir tai yra pagrindinis pasitikėjimo mumis elementas. Tada suprantama, kad galima pasikliauti instituciją, kuri daro tai, kam ji buvo sukurta. Kaip žinote, praėjus 12 metų mes e, buvome prieartėję prie 2 procentų Ir dabar mes toliau siekiame e, iš, skirti savo visą energiją tam, kad e, išlaikytume Europos demokratijos tikslingumą. E, ir visose visuomenės nuomonė apklausose matome, kad žmonės iš mūsų būtent to ir tikisi. Ir mūsų piliečiai, e, prašantis kainų stabilumo, suprato, kad e, um, ekonomikos augimo lėtėjimas yra labai rimta problema. Galiu pasakyti, bendrai kalbėdamas, kad darome būtent tai, e, ko iš mūsų tikimasi, siekiant užtikrinti kainų stabilumą. Mes e, turime uh, pagrysti uh, praktiškai visus ekonominius lūkesčius. Ar iš tiesų uh, iš mūsų tikimasi, kad bus aktyviai kuriamos darbo vietomis, mes, vietos, mes tikimės, kad ne bankas tai turi daryti. Mes galėtume suprasti, kad ne visuomet mums pavyks tuos lūkesčius įgyvendinti praktiškai. Ir tais atvejais nominalios rinkos pradės e, inkorporuoti tą papildomą infliaciją, kuri atsiras rinkose ateityje. Ir tada Europos centrinio banko vaidmuo taptų kovinius vaidmuo. Mes turėtume kovoti su tokių reiškinių atsiradimu. Ir tada pasitikėjimas bankų išnyktų ir ekonomikos veikėjai ir ekonomikos zonos mumis tikrai nebepasikliautų. Taigi aš galiu pasakyti, kad mes dirbame vadovodamėsi mūsų misijos apibrėžimu ir tokiu būdu prisidedame prie deramo uh, eurozonos e, ekonomikos gerovės užtikrinimo. O dėl likvidumo, apie kurį keletą kartų klausė parlamentarai, galiu pasakyti, kad dabar e, dabartinę padėtį galėtume apibriežti dviem, e, mintim, dviem pastabomis. E, E, pirmiausia, būtų galima pasakyti, kad einama per daug toli, per daug bankams yra suteigiama likvidumo ir nepakankamai gerai yra kontroliuojama rizika, nuosava rizika. O kita pastaba, pastebėjimas būtų toks. E, jūs elgiatės per daug ortodoksiškai, suteikėte nepakankamai lėšų ir nepakankamai uh, uh, finansuojate reikalingus ekonomikos pokyčius. Skaičiai čia kalba aiškiausiai. Jeigu bendrai pažvelgtume eurosistemos balansą, ne tik ECB, bet visų nacionalinių centrinių bankų balansą, ir įvertintume, koks jis buvo prieš krizės e, pradžią, prieš neramumų krizę 2007 metų birželio pabaigoje ir palygintume tai su šiandienos skaičiais, tai pamatytume, kad mūsų Europos centrinio banko ir visos sistemos balansas išaugo 77 procentais federalinių rezervų sistemos balansas išaugo 226 procentais. Junktinės karalystės centrinio banko e, balansas išaugo 200 procentų. Ir aš galėčiau toliau cituoti tuos skaičius, kad jūs geriau suprastumėte, ką mes darome ir galėtumėte įvertinti mūsų veiksmus deramai, atsižvelgdami į bendrą situaciją. Ir jūs turite suprasti, kad mes turime vadovautis, e, remtis neįprastinėmis priemonėmis, kad mes rastume būdų finansuoti savo bankus. Tačiau, kaip matote, skaičiai rodo, kad viskas buvo padaryta pamatuotai ir e, deramai viską apsvarščius pagalvojus apie tai, kiek galima rizikuoti, kokios rizikos galima imtis. Taigi, aš e, manau atsakiau čia visiems ir tiems, kurie mano, kad mes nepakankamai daug dirbam ir kurie sako, mano, kad mes per daug aktyviai dirbam. E, žinoma, e, už visas mūsų, visas mūsų besimamas priemonės bandome pagrysti reikalingomis garantijomis Dar vienas dalykas, kuris mano nuomonė yra nepaprastai svarbus, tai yra tie vadinamieji atsparumo testai. Tie išbandymai, tie testai buvo atliekami viešai, viską buvo galima kontroliuoti, įskaitant ir kai kurių bankų e, balansų detalės. Antras dalykas, kiekvieną mėnesį nuolat mes prašome bendrai bankų sustiprinti savo balansų, balansą, e, pritaikant reikalingas priemonės. E, atidedant e, pelną, atidedant uždarbį ir įvertinant e, visų partnerių e, pastangas. Tai padarius galima eiti į rinką ir prašyti reikalingo rekapitalizavimo. Tačiau yra vienas dalykas, kurį aš norėčiau pabrėžti. Ir apie tai aš kalbėjau savo žanginėje kalboje. Europos bankų sistema bendrai turi milžinišką e, likvidumo pagrindą, kuris e, pademonstruoja, kad Europos bankininkysės sistema bendrai su likvidumo problemomis negali susidurti. Taip, mes turime imtis tų nestandartinių priemonių, e, kurios e, E, leidžia užtikrinti e, paramą likvidumui e, neįprastomis palūkanomis. Ir galbūt aš galėčiau dar šitą pasakyti dėl dėl SNP. SNP yra įgyvendinama dėl e, piniginių priežasčių, monetarinių priežasčių. Turbūt parlamento nariai žino, kokia yra mūsų pozicija dėl monetarinės politikos. Mes norime, kad ji, e, ta politika būtų įgyvendama teisingai visoje eurozonoje. Kai rinkos negali funkcionuoti, kai iškyla sunkumų, Mūsų nuomonė atsakomybė turi tekti vyriausybėms. Mes tokios nuomonės laikėmės labai aiškiai nuo pat pradžios. Vyriausybės yra atsakingos už savo vertybinius popierius, jos turi būti užtikrinti senų vertybinių popierių patikimumą. Žinoma, e, individualiai vyriausybės e, tą atsakomybę ir neša, bet taip pat mes suprantame, kad egzistuoja ir bendra atsakomybė, nes būtent e, tam ir yra siekiama kontroliuoti visos eurozonos veiklą, politiką. Ir todėl galiu pasakyti, kad mes nesame visapusiška politinė federacija, nes e, vieningoji e, valiuta nėra pakankamai gerai kontroliuojama ir nei neatsispindi skirtingose e, fiskalinėse politikose. E, jūs suprantate, kad tas, e, turite suprasti, kad ši problema nėra tik vyriausybių problema. Tam tikra dalis atsakomybės tenka ir mums. Mes kalbėdamėsi su vyriausybė, tos atsakomybės nesikratome, labai aiškiai sakome, kad ją nešame nuo pat pradžių. Net kai rinkose nebuvo jokios įtampos, Graikija e, buvo finansuojama ir mes Mm, geranoriškai ar aklai nesistengėme užmerkti akių ir parlamentas to nedarė, matė, kas vyko Graikijoje. Ir aš, kaip valdybos narys, galiu pasakyti, kad ypač didžiosios eurozonos valstybės turėjo neteisingą kryptimi. Reikia stengti sustiprinti stabilumą ir augimą. Apie tai dar kalbėjome 2004 metais. Man atrodo, kad ir įžanginėje kalboje apie tai kalbėjau, kad egzistavo problemų dėl monetarnės politikos įvykdymo skirtingose šalise. Taip neturėtų būti mūsų nuomonė. Tikimės, kad pačios vyriausybės imsis reikalingų veiksmų, kaip kad buvo nuspręsta Liepos 21 dieną, ir imsis reikalingų, žengs reikalingus žingsnius, kad eurozonoje būtų sukurtas stabilumas ir derama stebėsena. Dabar tokių gebėjimų jau turime ir mes e, turime galimybių įsikišti ir į antrinės rinkas. Norėčiau tik pridurti šitą dėl bendro dėl bendros problemos įvertinimo. Reikia sugrįžti prie, grįžti prie mano paminėtosios balanso problemos, balanso aspekto. Apie tai mes ką tik kalbėjome. Kiek žinau, yra išviešintos bendrosios intervencijų sumos. Turiu galvoje tą konkrečią e, programą, SNP e, programą 115,5 milijardų tam buvo skirta nuo pat pradžios. Ir mes e, keletą savaičių tai darėme. Žinoma, tai yra bendros stebėsinos dalis. Aš e, kalbėjau apie visos sistemos balansą. Aš nekalbu apie ECB, aš kalbu apie visus Europos Sąjungos, Europos zonos nacionalinių centrinių bankų e, balansus. Labai dideli skaičiai ir labai daug problemų buvo išskirta. Vyriausybės yra įtrauktos ir vyriausybės nuo pat pradžių labai aktyviai dalyvauja. Ir e, nuo pat pradžių e, čia susirinkę parlamentarai to klausinėjo ir e, daugelis jūsų pakartojo tą klausimą. Kaip žinote, gerbiam parlamentarai, vyksta dėrybos ir mes norime, kad būtų pasiektas sprendimas kuo greičiau. Mes esame parlamento pusėje per paskutinę diskusiją, kuri vyks, kiek aš suprantu, yra nuspręsta pirkti tam tikrų valstybių skolas, kad tų valstybių vyriausybių pozicija pagerėtų. Ir, kaip jau sakiau, aš esu kur kas e, labiau linkęs paremti jūsų poziciją negu kitos institucijos. Aš dabar kalbuosiu su parlamentu, ne su vyriausybėmis ir galbūt galvojate, kad aš pataikau, bet taip nėra, nes e, parama jums mums yra esminis dalykas. Kai kalbame apie ekonomikos valdyseną, privalome suprasti, kad padėtį reikia gerinti nedelsiant. Ir tam pasitelksime tą šešių direktyvų paketą. Tai daryti reikia ne dabar nelaukiant rydienos. Tai yra esminis poreikis, kaip ir visų valstybių vadovų e, priimtas sprendimas e, Liepos 21 dieną. Jis taip pat turi būti gyventas netidėliojant. Achene mes sakėm, kad e, ryt ir poryt reikės kitokių pokyčių, ne tik tokių. O bendrai galiu pasakyti, kad sutinku su pastabomis išsakytomis čia suprantame, kad e, valdysenos gerėjimo priemonių bus priimta, bet jų turbūt nepakaks. Ir e, turim pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis e, tą valdyseną pagerinti. Turime ieškoti galimybių e, detaliai išnagrinėti tą dramatišką krizę, kuri prasidėjo dar 2007 metais Tokios krizės e, pasikartojo maždaug 66 metus. Po antrojo pasaulinio karo ši krizė yra pati giliausia ir pati blogiausia. Aš net galėčiau pasakyti, kad ji yra blogiausia po, 2000, e, po atsiprašau, pirmojo pasaulinio karo. Nors dabar mes ir bandome e, reaguoti nedelsdami, kaip ir kiti centriniai bankai tas reiškinys jau kurį laiką užsitėsi, bet jis atspindėjo visą eilę silpnojų vietų Japonijoje, Junktinėse Amerikos valstijose ir Europoje, tai niekiek nes, mūsų nestebina. Taigi reikia galvoti apie struktūrinius ekonomikos pokyčius ir aš galiu tik pritarti tam, ką sakė daugelis parlamento narių, e, kalbėdami apie rydeno struktūrinę dimenciją. Bet vėlgi, šiandien mes turim galvoti apie tai, e, kas jau yra nuspręsta. Ir privalome kristalizuoti tai, dėl ko jau susiderėta su vyriausybėmis ir e, jų vadovais Liepos 21 dieną. Ar jūs man dar suteiksit laiko, ponė pirmininkė? Aš turbūt jau viršiju man skirtą laiką, bet jūs man dar leidžiate tęsti. Taigi we, we, we have... Noriu pasakyti štai ką. Mes esame labai atsargus ir stengiamės neperžengti mums suteikto mandato. Jūs prašėte kainų stabilumą, mes jį bandome jį užtikrinti. Mes ėmėmės veiksmų šiuo klausimu ir netgi šioje krizėje visi stebėtojai ir rinkos dalyviai mūsų, mūsų vertina su pasitikėjimu. Tai yra, jie teigia, kad dešimties metų laikotarpį mums pavyks užtikrinti kainų stabilumą. Ir tai yra mūsų institucijos privalumas. Mes išgyvename tikrai sudėtingus laikus, kaip ir kiti centriniai bankai ir vyriausybės. Bet mes bandome tik monetarinos politikos rytyje mums suteiktomis galiomis pri, pasiekti reikalingų tikslų, tik, tik tai kartais pasitelkėme e, neįprastinės priemonės. Ir taip pat siunčiame žinę vyriausybėms apie tai, kokį poveikį jų primami sprendimai ar sprendimų nepri, nepriiminėjimas daro eurozonai mes palaikome ryšį su vyriausybėmis, mes siunčiame žinę, mes nesiderame. Mes tiesiog pranešame vyriausybėms ir informuojame jas, kad siekiant užtikrinti, atkurti pasitikėjimą, mūsų galva viena ar kita kryptis būtų tinkama. Mes nesiderame. Po to, kai primami sprendimai dažnai, man, man atrodo, tie sprendimai priimami suvokus, kad būtina atkurti pasitikėjimą. Tuomet mes priimame sprendimus, išnagrinėję situaciją ir išnagrinėję priimtus sprendimus. Tai nėra dėrybos, tai yra tiesiog siunčiama žinia ir informacija. Tai yra svarbu. Ir man atrodo, kad svarbu yra būtent tai suvokti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Thank you very much. Thank you, thank you very much. Um, I... Ačiū. Aš tikiuosi, pamatysime jūs dar kartą prieš kitam ECB pirmininkui perimant darbą. Manau, pamatysime jūs dar Europos vertybinių popierių, e, kaip Europos vertybinių popierių institucijos atstovą. Ir dabar labai trumpa pertrauka iki kito mūsų posėdžio segmento. Right, if everybody could begin to, to set... Prašyčiau visų uh, grįžti į savo vietas ir kai tik tai ministras prisijungs prie mūsų, pratesime mūsų posėdį. Prašau visų susėsti vietas ir baigti pokalbius. much, everybody. Ačiū visiems. Šiek tiek vėluojame, bet tikiuosi, kad mums pavyks apriepti visus darbo tarkės punktus. Taigi dabar mm, kitos diskusijos. Pasitikėjimo rinka atkūrimas, teisėkuros ir institucinės priemonės. Tikriausiai nereikia mm, pristatinėti, kad čia dalyvauja Lenkijos finansų ministras Jasekas Rostovskis, atstovaujantis tarybai pirmininkaujančią Lenkiją, taip pat Eurogrupės pirmininkas Jean-Claude Juncker ir ekonomikos ir pinigų reikalų komisaras Oliren. Ir aš pristačiau na, dalyvius ir būtent tą tvarką jie pasisakys. Aš nebekartosiu savo įžanginių pastabų, aš pristačiau jas mūsų posėdžio dalyviams. Ir aš labai prašau žiniasklaidos atstovų išsiskirstyti, kad e, galėtumėm pradėti posėdį. Pone Rastovski, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Man tikrai didelė garbė dalyvauti šiandienos diskusijose e, taryboje pirmininkaujančios Lenkijos vardu. Per vasarą galėjome stebėti, kokia sparta, kaip greitai krizė gali pagilėti ir, ir pablogėti, kalbu apie eurozonos krizę. Todėl mums Europos Europos institucijoms, komisijai, parlamentui ir tarybai ypač svarbu visapusiškai išanalizuoti mūsų dabartinės krizės priežastis. Tam, kad galėtume rasti tų problemų sprendimą. Norėčiau visų pirma prisiminti jau įvykusias diskusijas komitete, kuriuose dalyvavo Europos centrinio banko pirmininkas Jean-Claude Riši. Ir pasakysiu štai ką. Europos centrinio banko veiksmai vasaros metu, ypač rūpiučio mėnesį, be jokių išlygų. Ir sakau tai suvokdamas visą atsakomybę, Taigi, Europos centrinio banko veiksmai išgelbėjo Europą. Manau, kad bet kokios abejonės ar dviejonės, kurias būtų uh, parodęs bankas, tuo momentu, tomis dienomis būtų sukėlę tokią pa, situaciją, kad šiandien mm, mes kalbėtume apie daug sudėtingesnę, sunkesnę padėtį. Ir aš nebejoju tuo, kad veiksmai, kurių ėmėsi Centrinis bankas, yra visiškai tinkami ir atitinka ES teisės aktus. Jie yra ne tik teisėti, ir jie buvo teisėti tuo metu, kai jie buvo paskelbti. Jie buvo neišvengiami, būtini. Ir todėl mes turėtumėme iki galo tai suvokti ir deramai įvertinti Centrinio banko pirmininko veiksmus. Europa susiduria su tikrai ženkliais iššūkiais. Lenkijos premjeras Tuskas, kalbėdamas Strasbūre parlamento posėdėje, aiškiai pasakė, kad be solidarumo Europa, neparodžius solidarumo Europa krizės neišgyvens. Manau, kad būtent to įrodymą ir stebime šiandien, nes praeis vos šešiom ar septyniom savaitėm po Lenkijos premjero pasisakymo mums iškyla apsisprendimo būtinybė. Solidarumas ar Europos žlugimas. Žinoma, tas solidarumo demonstravimas reikalauja, kad mes iki galo suvoktume ir įvertintumėme savo interesus. Šalis su pertekliumi turi tai suvokti. Kalbu apie turtingasias šiaurinės eurozonos narės. Tačiau valstybės, kurioms būtina dėkti reformas, turime į valstybės pietuose, tai taip pat turi suvokti taip pat ir valstybės, kurios šiandien išgyvena problemas. O solidarumo esmė yra štai kokia, jeigu kažkam pagel... suteiksime pagalbą šiandien, tai tuos valstybės ateityje pagalbą sugražins su kaupu, su palūkanomis. Taigi, ne tik tie, kurie gauna pagalbą, bet ir kurie, tie, kurie teikia tą pagalbą, turėtų būti jie suinteresuoti. Noriu paminėti dar vieną svarbų momentą, tai yra šešių direktyvų paketas. Jį dabar svarsto Europos institucijos. Lenkijos e, vertinimais mums svarbu, kalbant apie tolesnę integraciją, o kaip žinome, ji yra būtina ir makroekonominių lygmenių ta integracija yra gyvybiškai būtina ir ji yra būtina eurozonos narėms. Taigi šitolesnė integracija turi būti bendruomeninė savo pobūdžių ir, ir kiek įmanoma labiau visą apimanti. Lenkija, kuri nėra eurozonos narė, konstatuoja štai ką. Mums ypač svarbu, kad integracija vyktų ir būtų paremta bendrijos principais. Nežiūrinti tai, visi turime suvokti, kad krizė, kurią šiandien išgyvename Europoje, yra tokio masto ir tokia sudėtinga, jog jei Europos institucijos, tai yra komisija ir parlamentas, drauge nesugebės pasiremdamo šešių direktyvų paketu kaip pavyzdiniu atveju greitai parengti bendrą, susitarti dėl bendros pozicijos ir užtikrinti spartų to šešių pasiūlymų paketo gyvendinimą, valstybės narės, norit to ar nenorit, jiems ieškoti individualių sprendimų. Ir, e, ir primenu, kad iškilo grėsmė ne tik eurozonai, bet visai Europai. Ir todėl Lenkija, kuri tvirtai tiki bendruomeninio metodo tinkamumu, Lenkijos vardu norėčiau akcentuoti štai ką. Šešių direktyvų paketo svarstymas bus e, išbandymų lakmuso testu visoms valstybėms narėms, kuris parodys, ar mums, mes sugebame pasitelkti bendruomeninį metodą ir, ir greitai dirbti pagal jį ar ne. Jeigu mes, mums to nepavyks, tai galite nebejoti, jog sprendimai, kurie bus pasirinkti, tikrai bus nebendruomeniniai, nebendrijų pobūdžio, nes tai reikštų, kad bendrijų darbo metodas nepasiteisino tokių sudėtingų sunkumų kupinų laikotarpių. Norėčiau pridurti dar štai ką. Pasakysiu tiesiai šviesiai Daugybė apžvalgininkų, ypač komentuojančių privačias rinkas, teigia, jog tolesni pertvarkymai tolesni augimo prognozių mažinimai ne tik Europos, bet ir pasauliniu mastu yra mūsų ateitis. Todėl mes neturėtume patikėti iliuzijomis ir to sulėtėjimo arba prognozuojamo sulėtėjimo didelė dalis. yra susijusi su politiniu netikrumu, kuris supa eurozoną ir kuris yra siejamas su šešių pasiūlymų paketu paketu. Verslininkai, kurie sprendžia, ar investuoti į naujus projektus ir į darbo vietų kūrimą, suvokia, kokią grėsmę, kokia grėsmė kyla euro stabilumui ir kokią grėsmę kelia ta, ta situacija, kurioje sprendimai neprimami pakankamai sparčiai, susidarius tam tikroms aplinkybėms. Todėl esu įsitikinęs, kad sulėtėj... dabartinis sulėtėjimas didžia dalimi gali būti paaiškinamas e, politinio stabilumo trūkumu arba nege... nesugebėjimu priimti greitai veiksmingus sprendimus. Sprendimus dėl ekonominės valdysenos ir dėl Europos ekonominės sąjungos kaip po tokios sustiprinimo. Ačiū. We now move on to the president. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį Eurozonos pirmininkai Žanui Klaudui Junkeriui. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas e, e, komisijos nariai, gerbiami deputatai, mėly kolegos. Malonu susitikti su jumis po atostogų, e, kurios iš tiesų nebuvo tikros atostogos, kadangi aš daugiau laiko praleidau su telefonu negu e, darydamas ką kitą. Ir aš tikiuosi, kad dabar prasidėjantis aktyvaus darbo laikotarpis e, bus pagrystas tuo vadinamuoju laisvalaikio laikotarpiu, kurį mes ką tik baigėme. Aš džiaugiuosi, kad dabar susitikdamas galiu Jums pasakyti, kad E, daugiau dėmesio yra skirta ES institucijų pasitikėjimui. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad dabar jau žodžiai taps darbais. Sprendimai, kurie buvo priimti e, valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Liepos 21 dieną, e, leis mums kasdien pagimdyti naujų apgalvotų istorijų ir bus priimti E, sprendimai, e, kurie netitiks to, kas būdavo daroma anksčiau, kai mes kartais neapgalvotai elgdavomės. Per atostogas aš lankiausi Austrijoje ir taip pat sustikome e, Bavarijoje su kai kuriais atstovais. Ir aš galėčiau pasakyti, kad, kad ponas Ferberis, kaip ir kiti, turbūt neprieštaraus, kad aš moku bavarų e, akcentą gerai kartoti. E, ir jūsų partijoje turbūt yra aiškiai žinoma tai, ką aš norėjau jums tada pasakyti. Taigi, mes turėtume daryti viską, ką galime, kad būtų priimti būtų įgyvendinti tie sprendimai, kurie buvo priimti Liepos 21 dieną, kad jie taptų realybę. Strategija tai yra kitas klausimas. Aš turiu galvoje Eurozonos valstybių strategiją, kuri įeina į sprendimų ir apmąstymų procesą pradėtą Liepos 21 dieną. Mes turime sustiprinti konstruktyviai e, finansų stabilizavimo priemonės, e, tai yra vadinamosios SSF priemonės ir galvojame čia apie Europos būsimai Europos finansų stabilumo fondą. Žinau, kad e, Graikijoje apie tai buvo labai plačiai kalbama, dalyvaujant ir privačiam sektoriuje. Ir, kaip žinia, yra daroma viskas, kad būtų bendrai finansų valdysena pagerinta. Dėl Graikijos buvo nuspręsta E, sukurti naują programą, dalyvaujant tarptautiniai bendruomeniai, tarptautiniam valiutų fondui ir privačiajam sektoriui. Taigi Graikija galės įgyvendinti išskirtinę programą, kuri, e, kuriai mes pritarėme. E, šiuo metu nei kiek nebejoju, kad Graikija, būdama tokioje sudėtingoje situacijoje, panaudosi šią programą, galės e, šiek tiek atsitiesti. Kaip e, aš jau iš anksto sakiau, e, mes nusprendėme sumažinti skolos palūkanas, kurios yra taikomos Graikijai ir tie 3,5 procentų, kurie buvo anksčiau nustatyti, bus e, pratesti nuo 15 iki 30 metų. Ar anksčiau mes sakėme, kad Graikijos skola turi būti perprofiliuojama ir Galiausiai mums pavyko tai padaryti Eurogrupės lygių ir Europos tarybos lygmenių. Dalyvaujant Eurogrupiai, naujoji Graikijos programa leis pasiekti e, papildomų 9 milijardų, tai iš viso sudarys 24 milijardus programos finansavimas. Ir mes tokiu būdu e, padengsime visus biudžeto poreikius E, žinome, kad Graikijos poreikiai yra gana dideli ir vėliau mes pradėsime skolos išpirkimo operaciją. Tai turėtų pagerinti Graikijos įsiskolinimo e, stabilizavimą. Kaip žinia, Graikijos administracija turi imtis nuoseklių priemonių taikymo ir prieš galėdami priimti e, sprendimus dėl šeštojo e, pervedimo e, Graikijai. Mm, rugsėjo mėnesį mes galėsime pastarti su Graikijos vyriausybė. Graikijos progra gelbėjimo programa yra ta tema, kuri įtraukė daugelį šalių. Suomija labai aktyviai dalyvavo e, toje, tame procese. Man nepatinka tas sukurtas mechanizmas. Man nepatinka tie dvišaliai susitarimai tarp skirtingų valstybių narių. E, Suomijos vyriausybė atkreipė mūsų dėmesį į į e, tai, kad e, e, ji jaučia, kad yra netgi tam tikrą prasme reketuojama. Ir Graikijos bei Suomijos vyriausybės nusprendė tarpusavyje dvišalių pagrindų rasti sprendimą, o mes dabar ieškome kitokių sprendimų, kurie uh, E, leistų išbristi susidariusios padėties, bet negalvokime, kad tas e, skolos garantijų problemos išsprendimas leis e, pakeisti padėtį iš esmės. Bus sukurta atskira grupė, kuri leis rasti sprendimų, kurie tenkins visas eurozonos valstybės narės. Suprantame, kad privatusis sektorius turėtų uh, E, simti didesnę naštą, 135 milijardai e, turėtų būti e, apimti iki 2020 metų. Ir nuostoliai privačiajam sektoriui skaičiuojami kaip 21 procentas. Ir suprantame, kad retai kada pasitaiko, kai tokio tipo sprendimai, kokius mes priemėme dėl Graikijos, pareikalauja, kad ir privatusis sektorius dalyvautų e, finansų sektoriaus problemų sureguliavime. Aš tikiuosi, kad privatusis sektorius padės Graikijos įskolinimo e, mastą sumažinti ir mes galėsime rasti e, palankesnių sprendimų, negu rastume be jų, jiems nedalyvaujant. Europos e, finansų stabilumo e, mechanizmas bus sustiprintas ir mes tikimės, kad dar šį vakarą bus rasta gerų sprendimų dėl e, e, ateities. Neseniai e, buvo pradėta Europos stabilumo mechanizmo reforma ir Europos finansų stabilumo naujasis mechanizmas yra, manau, gera naujiena visoms valstybėms. Dėl Airijos galiu pasakyti, kad mus labai džiugina pasiekta pažanga. Eurozona kenčia dėl to, kad dėl to, kad mes niekad negaunam gerų žinių ir visos valstybės tik apie blogas naujienas dabar kalba. Tuo tarpu Airija mums e, e, pranešė šiek tiek geros informacijos ir matome, kad Airija atgauna e, tuos augimo tempus, kuriuos buvo įgyjusi įstojusi į eurozoną. Aš džiaugiuosi dėl Airijos ir Portugalijos vyriausybių veiksmų. Aš tikiuosi, kad tokio pat pasitenkinimo galėsime e, tikėtis ir iš Graikijos vyriausybės, ir dėl Graikijos vyriausybės veiksmų. Aš e, kalbu jau e, dešimt su pusę minutės ir dabar nutrauksiu savo pasisakymą, besitikėdamas stebinančių jūsų klausimų. Iš tiesų, aš e, stebiu situaciją ir kas nors pradės rūpintis, kad per ilgai kalbate, aš tikrai duosiu jums ženklą. O dabar e, ponui komisijos nariui suteiksiu žodį. Ačiū Šaron, ačiū, kad žvilgtelėjote mane ir davėte man ženklą, kad reikia pradėti kalbėti. Aš norėčiau padėkoti už kvietimą sudalyvauti šiame posėdėje. Ir pirmiausia, aš norėčiau įvertinti dabartinę finansinę apžvalgą ir padėtį finansų rinkose. Ir e, atkreipsiu didesnį dėmesį į kai kurios e, klausimus susijusius su teisėjai kūra ir institucinės priemonės. Mes a, e, ypač su Žankodu Žankeru šią vasarą ypač atidžiai nagrinėjome šią temą ir aš nekartosiu tų teiginių, kuriuos jis jau pasakė. Ypač a, nesigilinsiu į tai, kad mes e, e, pati, pasiekėme bendro sutarimo po ilgesnių diskusijų. Per pirmąją šių metų pusę Europos ekonomika ir toliau atsigavo. Tačiau šiuo metu šitas augimas šiek tiek sustojo. Per tai pirmąjį ketvirtį 0,8 procentai buvo augimas, e, per antrąjį ketvirtį 0,2 e, procentai buvo augimas. Ir e, trumpalaikiu laikotarpiu šitas augimas bus dar mažesnis. Tačiau mes turime atkreipti įdėmesį į tai, kad šitas laikinas ekonomikos augimo sustojimas iš tiesų nebus ilgalaikis. Atsižvelgiant į praėjusią finansų krizę, nenuostabu, kad ekonomikos atsigauna šiek tiek lėčiau tiek privačiame, tiek valstybinėme sektorėje. Per vasarą padėjo įtampa finansų rinkose, Ir mes e, e, šiuo metu stebime tokią situaciją, kad e, finansų rinkose ir tikroje ekonomikoje vyksta tarsi lygiai greiti veikla. Ir man susidaro įspūdis, kad finansų rinkos turėtų labiau sinchronizuoti savo veiklą su tikrąją ekonomiką, su jos augimu. kad e, e, ekonominės problemos finansų rinkose negalėtų persikelti į e, tikrąją ekonomiką ir nesutrukdytų ekonomikos atsigavimo. Todėl mes turime užtikrinti šitą ekonomikos atsigavimą, imdamiesi atitinkamų priemonių. Trumpalaikiu laikotarpiu, lyginant su mūsų pavasario prognozėmis, E, mes e, pateiksime savo išvadas, tačiau pateiksime jas iki tai rugsėjo 15 dieną. Kalbant apie e, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, iš tiesų makroekonomikos stimulų apimtis yra pakankamai ribota. Ir daugelį valstybių narių ekonomikos augimas yra siejamas su struktūrinėmis reformomis. Tai yra integrali mūsų reakcijos į ekonominę krizę dalis šitos struktūrinės reformos. Ir per pastarosius mėnesius e, ypač yra skatinamos e, ekonominės fiskalinės reformos. Ir struktūrinės reformos e, prisideda prie to, kad būtų e, vis labiau skatinama ekonomika ir kuriamas darbo vietos. Siekiant e, užtikrinti tas sąlygas, kurios skatina atsigauti ekonomiką, mes turime e, atlikti tam tikrą ekonomikos ref, remontą. Bankai dabar kapitalizacijos atžvilgių yra daug geriau pasirengę krizės iššūkiams negu prieš keliarius metus Europos bankai e, vykdant šitos atsparumos testus padidino savo kapitalą apie 50 milijardų eurų. Tačiau e, e, kai kurie bankai pasirodė per silpni vis dėlto, jie nevykdė atsparumo testų reikalavimo, todėl jie turės per pasarosius pusę metų padinti savo kapitalizaciją. Tačiau reikia ir viešojo sektoriaus įsikišimo, jeigu e, privatus sektorius nepajėgia e, užtikrinti atitinkamų pajėgumų ir neužtikrina atitinkamo kapitalo. Kitas dalykas e, sumažėjo paskolų prieinamumas Vis dar tęsime e, bankų rekapitalizaciją. Situacija bankų sektoriuje gerėja ir bankai e, taip pat gauna papildomo likvidumo iš Europos centrinio banko. Kalbant e, apie Liepos 21 dienos sprendimus, Žasklas Žankeris jau pasakojo apie juos e, pakankamai išsamei. Aš tik tai norėčiau padaryti išvadą, kalbėdamas apie ekonominės valdysenos klausimus. Mes vis dar ieškome naujų idėjų ekonominiai valdysenai sustiprinti. Mes e, dabar pasiekime kai kurių e, priemonių, tai jau Europos semestras, taip pat ekonomikos architektūros priemonės taikomas. Europos e, finansinio stabilumo fondas sukurtas. Taip pat e, e, teikiamas teisėkuros priemonės skirtos ekonomikos valdysenai. Ir vis dar stebimas makroekonominis disbalansas, siekiant jį ištaisyti. Mums siekiant pažangos ekonominė valdysena reikia, kad valstybės narės pritartų mūsų naujiems teisėms aktams susijusiems su ekonominė valdysena. Tai būtent, kad sustiprėtų ši naujoji ekonominė valdysena. Viršūnė e, susitikime Buvo konsultuojamasi su Eurogrupės, su komisijos atstovais, su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad būtų pasiekta e, pažanga, e, kuriant e, reakcijos į krizę mechanizmą. Tam reikia eurozonoje naujo, daugiau institucinio aiškumo. Ypač mums reikia pasvarstyti, kaip mes galėtume pagerinti darbo pasiskirstimą, kaip e, mes galėtume e, Eurozonos susitikimus organizuoti, dalyvaujant e, valstybių vyriausybių vadovams, kaip mes galėtume pagerinti Eurogrupės darbo metodus, būtent pasitelkiant naujausius ryšių ir komunikavimo priemonės. Kitas dalykas, kaip euro obligacijos galėtų išspręsti įsiskolinimo krizę. Čia buvo iškelta daug įvairių minčių iš įvairių valstybių narių, tačiau aišku, kad e, reikia reformos. Ir e, ši reforma turi būti papildyta e, didelė finansinė priežiūra, kad būtų išvengta pavojų ir būtų užtikrinti stabilus viešieji finansai. Be to, Kitas dalykas, e, e, kilo diskusijos e, Eurozonoje ir Europos parlamente dėl finansinio suverenumo. Ar būtent ar valstybės narės pritartų naujam scenariui, kad būtų prieimami bendri sprendimai, o nebūtų laikomasi arba siekiama atskirų interesų. Taigi, atsižvelgdama į tai, komisija artimiausia ateityje pateiks ataskaitą apie alternatyvas, apie e, techninius sprendimus susijusius su euroobligacijomis. Ir e, bus vykdomos konsultacijos, kad būtų e, sukurtas tinkamas pagrindas euroobligacijoms. Ir ponas E, Baroso, taip pat komisijos atstovai siekia žengti visus pasiūlymus ir teikia pasiūlymus, kaip turėtų, galėtų pagerėti situaciją eurozonoje. Taigi, ačiū už e, būsimus klausimus. Ačiū. Turiu norinčiųjų pasisakyti sąrašą ir nedelsiant jiems ir suteiksiu žodį. EPP frakcijos vardu Žan-Paul Gozės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Pirmininkė, ponė komisijos nariai, noriu padėkoti vis pirma už tai, kad atvykote į susitikimą su mumis pasikalbėti apie krizę. E, aš tikrai dėkoju Jums, kad Jums užteko drąsos ateiti ir dėl to aš išsakysiu kritinės pastabas, bet aš išreikšiu daugelio parlamentaro mintis nes mes daug ką perskaitome spaudoje, o ne e, tarp instituciniais informacijos kanalais ir šiandien čia susitinkame ir, ir, ir sakau visą tai dėl to, kad netgi atostogų laikotarpiu. Ne, mano atostogos buvo kitokios nei jūsų, galbūt, nes mūsų atsakomybės skiriasi. E, konstatavome komunikacijos e, nesėkmės, ko, komunikavimo spragas. Mes apie daug kas sužinome iš spaudos. Ir žmonės, pavyzdžiui, kreipėsi į mane, sako, na, tu esi Europos parlamento narys, gal gali paaiškinti, kas vyksta, bet aš tai daug ką per, sužinau iš laikraščių. Taigi, svarbu susitikti ir kalbėti apie darbą bendruomeninių metodų pagrindų. Kalbant apie, ponė e, e, Eurozonos pirmininkė, valdysenos priemonių paketas. E, Man atrodo, kad šiandien išgirsite klausimų, pasiūlymų, bet reikia, nekalbant apie tai, ką mes būdami Europos parlamento narys galėtume padaryti, kad išspręstume krizę, mes norėtume, kad jūs palaikytumėte tą priemonių paketą ir kad ir taryba, ir parlamentui tai patvirtintumėm. Mums reikia kiek įmanomas pačiu dėl jo susitarti. Nėra laiko gilintis į detalės E, aiškintis, kas kam įdomu ar svarbu, reikia kiek įmanoma sparčiau nusiųsti reikalingą signalą. Ir tuo ir netrukus baigsiu. Mes turime pademonstruoti rinkoms, ne tik asmenims, kad yra tam tikros ribos krizės blogėjimui. Ir e, žaisti kazino šiuo atveju būtų tikrai ne, neprotinga. Europa turi parodyti, kad yra ribos ir kad ji reikalauja rezultatų, kad ji tikisi rezultatų. Ir jei iš ūkininkų, ūkininkų klausime, ar jie patenkinti dotacijomis, kurias gauna iš ES, jie sakytų ne. Ta patys sakytų ir finansinių sektorius. Taigi reikia susitarti dėl finansinio reglamentavimo klausimų ir pasiekti sustarimo dėl biudžeto politikos. Galbūt suspenduoti tam tikrų e, nuostatų taikymą, pavyzdžiui, 11 skyriaus taikymą kaip dabar dėl bankrotų ir numatyti priemonės, kurio, kur pagalba galėtumėm šiek tiek apmal, apraminti padėtį. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu, ponas Udo Bulman. Noriu visiems priminti, kad mes vėluojame, prašau laikytis pasisakymams skirto laiko. Pane Rostovskai, pane Žankelė, ačiū, kad jūs priėmėte mūsų kvietimą. Aš manau, kad e, didelis susidomėjusių klausytojų skaičius rodo, kad ši tema tikrai svarbi ir kad visos frakcijos taip pat susidomėjusios jūsų pasisakymu. Čia iš esmės mes norime pasiūsti signalą. Mes norime pasakyti, kokios išvados turėtų būti padarytos iš mūsų pokalbio šiandieną. Ir vienas dalykas yra aiškus. E, pirmas dalykas tai yra, tai rodo jau šį vasarą, kad tarp valstybinių susitarimų sistema nebeveikia. Šis metodas yra jau miręs. Mes neiškopsime iš krizės jeigu mes nebendradarbiausime ES lygių. Jeigu mes norime sustiprinti ES, mes e, turime e, suteikti naują postumį šiame parlamente. Mes e, matome, kad Europos finansinio stabilumo fondas prisideda prie to, kad nekiltų tokių problemų. Jeigu mes būtume turėję šį fondą anksčiau, nebūtume e, patekę į tokią krizę. Čia e, iš esmės e, didžiosios valstybės, kaip jau matau, dabar nepriima bendrų sprendimų, o kiekviena atskirai bando kažkaip redaguoti bend, savo nacionalinės formuluotės. Tai nėra išeitis. Mes e, turime su e, naujosiamis finansinėmis e, priemonėmis veikti taip, kaip reikalavome šiame parlamente. Mes dabar susidurime Europos ekonomikose su stagnacija. Junktinėse Amerikos valstijose ekonomika buksuoja ir Vokietija taip pat nebėra tas mūsų ekonomikos lokomotyvas. Ir kaip ponia Lagartė sako, o ji nėra iš tikrųjų kvaila moteris. Mes turime bendrai Europoje <coughs> siekti bendrų sprendimų, nes tik bendrai galėsime išeiti iš šios krizės, o dvišaliai santykiai tokiu atveju nepadės. Ačiū frakcijos. Aldė frakcijos vardu ponas Wolf Klins. Ačiū ponai, kad atvykote pas mus padiskutuoti. E, anometinis e, užsienio reikalų ministras Kissingeris e, pasiskundė Junktinėse Amerikos valstybėse, kad jisai nežino, kam turėtų paskambinti Europoje, jeigu reiktų greitai išspręsti kokį svarbų klausimą. Mes iš esmės iškelime daug sudėtingų klausimų ir juos reikia spręsti. Mes turime už tai atsakingą komisijos narį, Eurogrupės vadovą, Europos centrinio banko atstovą, Ekofino. E, E, vadovą. Ir taip pat e, mes turime e, žmogų atsakingą už ekonomiką. Bet nepaisant tos daugybės už ekonomiką atsakingų žmonių, nesusidaro įspūdis, kad mumis piliečiai pasitikė kodėlgi mes nenorime suteikti komisijos narių daugiau galių, kaip pavyzdžiui, užsienio ir saugumo politikos rytyje. Taigi, kad e, atsakingas komisijos narys galėtų vadovauti finansų ministras, kaip ponė Ešton vadovauja užsienio reikalų ministrams. Ir tada išorėje būtų aiškiau matyti, kad yra asmuo, į kurį galima kreiptis iškilus finansinėms problemams. Aš manau, kad e, e, iš esmės tie sprendimai, kuriuos mes priimame dabar, nepagerina bendros situacijos. Nes mes vis dar turime balsuoti, o balsuojant mes nepriimame bendrų sprendimų. Um, Ačiū. EKR frakcijos vardu Keisi Winburn. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už tai, kad dalyvaujate mūsų susitikime. Mūsų mūsų diskusijų tema, kaip atkurti pasitikėjimą, rinkų pasitikėjimą ir teisėkuros priemonės. Per, pakalės pirmą apie teisėkuros priemonės ir rinkos reakciją. Praėjus pusantrų metų nuo Graikijos įsiskolinimo krizės pradžios, e, graikų obligacijos 5 metų duoda 10 procentų, 15 metų 17 procentų. Portugalija ir Airija negali pasinaudoti šiomis priemonėmis, o Italija ir Ispanija negali taip pat to daryti dėl to, kad ek, Centrinis bankas dabar įsikišo į antrinę rinką. Analitikai nėra labai patenkinti, labai entuziasingai nusiteikę dėl, dėl šių priemonių. Ir skolos problemos sprendimas būtų sumokėti skolą ją, arba ją nurašyti. Man atrodo, kad mums dėja teka, te, te, galime rinktis tik iš tos galimybės, kuomet skola yra sugražinama. Tačiau tai turi vykti labai apribojus išlaidas ir vykdant reikalingas reformas. Tačiau dabartinė monetarinė politika tiesiog susideda iš to, kad tikimasi, jog ateityje ekonomika atsigaus, tačiau remiantis dabartinėmis prognozėmis, mažai tikėtina, kad ekonomika atsigaus, ypač žvelgiant į tai, kokios prognozės buvo paskelbtos JAV. Todėl noriu paklausti štai ko. Tikėtina, kad ekonomikos augimo nepasieksime ir ar jūs tikite nacionaliniais politikais ir manote, kad jie sugebės elgtis altruistiškai ir įtikins investuotojus, kad naujoji eurozonos sistema gali pasiteisinti ir funkcionuoti ir kad mes pasieksime atsigavimą eurozonoje. Ir atšvelgiant tai, kad vyriausybės remiasi privačių investuotojų lėšomis, kurios e, e, įplaukia e, pristačius, išleidus vyriausinės obligacijas. Ar tikrai tai yra patikimas sprendimas? Žaliųjų vardu ponas Lamberts. Ačiū. Noriu visiems padėkoti už tai, kad esate čia ir noriu ypač padėkoti už tai, kad bandote gesinti gaisrus. Esame dėkingi už tai, net jeigu nepritarėme visiems sprendimams, kurie buvo priimti siekiant spręsti problemą. Norint e, užduoti klausimą Jean-Claude Junkeriui, kaip Eurogrupės pirmininkui dėl dviejų dalykų. Visų pirma, privataus sektoriaus dalyvavimas. 21 procentas galimų nuostolių. E, aps, remiantis visais apskaičiavimas, tikėtina, kad tai bus ne 21 procentas, bet mažiau mainais už garantiją dėl to, kad vis, jie atgaus visas lėšas, visas investicijas. Taigi, kalbant apie tai, noriu dar kai ką pastebėti man atrodo, labai svarbus dalykas štai kas. Viena iš priemonių atkurti e, viešųjų finansų patikimumą yra įplaukų sektorius, įplaukų dalis. Ir mes turime e, analizuoti tai, kas vyko ne tik per vasarą, bet prieš vasarą. Prieš vasarą komisija atskleidė savo planus ir pareiškė, kad finansinių operacijų apmokestinimo ji neįves. Noriu paklausti pono Junkerio, kaip progrupės pirmininko, uh, Kokios yra galimybės jūsų nuomonė, kad ta mintis pasistumėtų ir kad būtų įgyvendintas trumpalaikis, greitai šis projektas 2011-2012. Klausiu Eurogrupės kontekste. Dar vienas klausimas. Remiantis e, prancūzų, vokiet, vokiet, prancūzų ir vokietijos vadovais. E, jų pas, pasisakymais reikia suvienodinti įmonių apmokestinimą Prancūzijoje ir Vokietijoje. Ka, kaip jūs, kaip Eurogrupės pirmininkas, tai vertinate? Aš norėčiau, kad ir Beneliuksas prisidėtų prie šios iniciatyvos, jeigu ji materializuotųsi, nes mūsų trijų šalių ekonomikos yra labai glaudžiai susijusios. Toliau, euro obligacijų klausimų. Aš pritariu Oliren patiktai analizai. Manau, kad yra visiškai aišku štai kas, kad jeigu jos, bu, jeigu jos pasirodys, tai reikės ne tik užtikrinti stebėseną. Tai kalbame apie federalinę ligmens sąjungą, bet be abejo mes šią idėją palaikome. I, I so... Labai ačiū. Mane visuomet stebina prancūzų kalba. O dabar pana Šucės, guoja vardu. Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια Pana Šuntis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu tokį labiau procedūrinį komentarą, kuris, manau, ir politinį aspektą turi. Kalbamės su pirmininkančios valstybės ministru, atitinkamu komisijos nariu ir Eurogrupės pirmininku. Kaži, ar mes tokią progą sutikti su tokiais garbingais pašnekovais dar ateityje turėsime. Bet e, kolegos turbūt sutiks, kad kitą kartą būtų dar geriau, jeigu mes galėtume pasikviesti prezidentą Sarkozy ir kanclerį Merkel, nes būtent jie priima sprendimus Europos Sąjungai. Jie apeina sutartis ir išvengia ES institucijų. Antras dalykas. Mes dabar išgyvename depresijos etapą, apimanti visą Europos Sąjungą. Iš krizės dar toli gražu neišbridome. Ir aš manau, gerbiamas pirmininkančios valstybės atstovė ponė Ren ir ponė Junkeri, kad problema sukėlusi krizę yra susijusi su neoliberale politika ir bandymu e, sumažinti infliaciją. Tai turėjo priešingą rezultatą darbo žmonėms ir Europos ekonomika e, kosminių greičių nusmuko į recesiją. Žvelgime, kas vyksta Graikijoje. E, žmonės e, džiūgauja, kad Liepos 21 dieną buvo išgelbėta Graikija. Tačiau iš tiesų prieš porą savaičių atitinkamas ministras kalbėjo apie tai, kad infliacija uh, E, pasiekė 5 procentus vietoj numatytų 3,5, o Graikijos ekonomika ir toliau susiduria su baisiais sunkumais. Aš jums jau, ponė Ren, parašiau laišką, bet dabar tą patį paklausiu. Ką darysime? Sakote, kad reikia judėti greičiau ir aš manau, kad reikia dirbti taip, kad pademonstruotumėte realų solidarumą su ES valstybėmis narėmis ir žmonėmis, o ne su rinkomis. Negalime tarnauti abiems pusėms. Manau, kad galbūt būtų galima imtis tam tikrų priemonių, kurios leistų susidoroti su spekuliuotojais ir rinkomis, kurios uh, mus mm, suklaidino ir atvedė į krizę. Pone pirmininkė dėkoja kalbėtojai, bet čia iškils laiko krizė, jeigu jūs visi tiek ilgai šnekėsit ir paskutiniai kalbėtojai tiesiog neturės progos e, išsižioti. Toliau Marta Andrėjas iš e, IND e, frakcijos, o aš ponui Nikolas galiu pasakyti, kad žinoma, yra narių, kurie reaguoja į jūsų e, raginimus, bet yra tokių, kurie ir ne. E, e, Marta. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary Ren. Visi čia jau tikime e, tuo, kad finansų rinkos yra atsakingos už valstybių skolų krizę. E, administracijos reakcija, komisijos reakcija šį mėnesį e, sukūrė papildomą spaudimą rinkoms ir privertė Europą dar kartą pagalvoti apie vadinamą short sellingą. Ir e, iki šiol buvo galvojama, kad finansų prekybininkų tarpe short sellingas buvo didžiausia problema, Tačiau dabar akivaizdu, kad ir ten skaičiai sumažėjo 18 procentų. Jeigu mano pensijų fondas priklausytų tiems fondams, tai aš mielai iš to fondo pasitraukčiau. Mano klausimas būtų toks. Ar jūs galvojate, kad jūsų įvesti uždraudimai, ypač Prancūzijos ir Italijos bankų atveju, buvo naudingi? Sėkmingos priemonės yra reikalingos tam, kad būtų atkultas pasitikėjimas rinka. Ponu Junkeriu turiu klausimą. Dėl krizės pagilėjimo rūpjūčio mėnesį. E, jums iškyla daug problemų per atostogas. Ir kaip žinote, 70 procentų airijos žmonių prašo, kad būtų uh, panaikinta jiems skola, nes dabar jie negali nusipirkti maisto produktų dėl to, kad turi mokėti bankams paskolas. ar mes leisime bankams, kurie nesugeba išgyventi ir toliau funkcionuoti, ar mes leisime valstybėms toliau e, susidurti su tokiais sunkumais, kurie iškilo iki šiol. Ačiū. Toliau EPP vardu Garsie Margajo. Ačiū. Šeron. Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad Europos institucijų sąranga e, euro e, požiūrių žlugo. Reikia tokios biudžeto politikos, kuri būtų koordinuota per stabilumo ir augimo paktą. Be to turime koordinuoti kitas ekonomikos politikas. Ir e, mes tikėjomės, kad tai bus, tačiau taip nesitiko. Taisyklė, kad negalima išpirkinėti bankų, nepasiteisino. E, kitos taisyklės irgi susiduria su rimtais patikimumo sunkumais. Taigi, kas yra ta krizė, su kuria šiandien susidurėme? Prieš vienerius metus Europos parlamentas primė pranešimų dėl bankininkistės krizių. Tačiau komisija sureagavo labai vėlai ir kiek matau, ta reakcija yra labai menka. Komisija tiesiog neatsižvelgia į parlamento pasiūlymus. Taigi, ką galime daryti dabar? Manau, kad pirmiausia reikėtų pripažinti, kad mm, daug kas mums nepasisekė iki šiol. O ką galėtume pasakyti apie ekonomikos valdysenos paketą? Sutinku, manau, kad reikėtų jums labiau atsižvelgti Europos parlamento pasiūlymus dėl biudžeto ir kitų klausimų dėl euroobligacijų ir e, planuojamų obligacijų, projektinių obligacijų. Ir garantijų mechanizmas galbūt leistų užtikrinti tam tikrą biudžetinę drausmę ir galiausiai augimą. Europos parlamentas patikė labai griežtų pakeitimų, e, kuriuose nustatyti limitai, kuriuos peržengus e, skola nebebūtų mažinama ir tada uh, euro obligacijos galėtų būti, euro obligacijos galėtų būti susijėtos su labai konkrečiais reikalavimais. Gerbiamas komisijos nary, reikia pradėti dirbti, reikia išsikelti daug griežtesnių tikslų, kalbėti, veikti nuosekliau ir galvoti apie tolimesnę perspektyvą. Leonardo Domyčiai, socialdemokratų vardu. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau akcentuoti specifinę problemą. Kalbuosi su komisijos nariu Oli Ren. Lietumo problema. Žinau, kad Europos politika visuomet e, pradedama įgyvendinti pavėluotai. Taigi turime pakeisti komisijos darbo greitį. Norėčiau paklausti, ar yra Europos komisijoje, koks e, profesionalų, ekspertų e, būrys, kuris galėtų galvoti apie Europos perspektyvą, kuris galėtų sukurti vidutinės trukmės ir ilgalaikės ateities planą, kuriame būtų numatyti labai aiškus tikslai, e, kalendorius ir nebūtų tik kartojama tai, kas jau yra padaryta. Reikia daugiau drąsos. Ar negalėtume tiesiog prisiminti, kad įprastiniai, eiliniai e, sprendimai ekstremaliomis sąlygomis, neeilinėmis sąlygomis netinka. Šiuo atveju turime ieškoti Europos masto atsako, nes kitaip, kam apskritai komisijos veikla reikalinga, ką jie apskritai bando padaryti. E, bandysiu dar pateikti klausimą ir, komis, ir Eurogrupės pirmininkui Junkeriui Kai vyksta tokie vadovų susitikimai, eurozonos uh, valstybių vadovų susitikimai, uh, nėra priimama daug gerų sprendimų. Ar negeriau būtų sukurti tam tikrą komitetą ar darbo grupę, kuri po tokių susitikimų tiesiog paaiškintų, išaiškintų žmonėms tų uh, vadovų susitikimų išvadas. Ir tokiu būdu būtų bendraujama su išorniu pasauliu, ne tik tarpusavėje. Markus Feber apie pavardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, aš norėčiau užduoti tik du klausimus šioje diskusijoje. Ir aš norėčiau taip pat paraginti poną, e, poną e, Rampajų imtis atitinkamų veiksmų, e, atsižvelgiant į paskutinius įvykius. Ir kitas dalykas, Tai, tai yra 17 eurozonos valstybių susitarimai ir jų veiksmai. Čia žiūrime su siaubu, kas vyksta e, Suomijoje. Ir Ir e, manau, kad e, čia mes neteisingai diskutuojame dėl to, kad turi būti prisimta kažkokią e, per didelę atsakomybę už e, savo valstybių įsiskolinimą, e, tai, tai taikant tam tikrą įkeitimo sistemą ir visas kitas. Mes turime imtis kitų priemonių. Aš labai nustebau, kad tokį neteisingą sprendimą, kurį čia minėjau, priima daugybė žmonių, su kuriais kalbame apie eurozonos gelbėjimą. E, aš nežinau, e, e, ponas Rampajus pritarė šiam sprendimui Europos Centrinio banko pirmininkas ir kai kurie kiti kolegos. Ir čia aš prisimenu, kaip dešimtojo dešimtmečio viduryje Vokietijos Deutsche Bank investavo į E, Prancūzijos obligacijas, vien tik todėl, kad norėjo užtikrinti tam tikrų finansinių priemonių išlikimą. Ir tam jisai neklausė e, Vokietijos Bundestagą, Vokietijos e, parlamento sutikimo. Ir man atrodo neteisinga, kad euro tema yra primetama vien tik tai valstybėms narėms. Man atrodo, kad komisija tiesiog nepakankamai dėmesio skiria konvergencijai ir eurozonos gelbėjimui. Ačiū, Aldės vardu Kalas Haglundas. Ačiū, panė pirmininkė. Ponios ir ponai, e, sveikinimai iš Suomijos. Iš tiesų, mm, e, tie sprendimai, kurie buvo priimti Suomijoje, šokiravo, kaip girdėjo mano vokiečių kolegas. Aš bandysiu uh, E, paaiškinti, kad aš e, e, nesutinku su mano pačios vyriausybės iškeltais reikalavimais politinių lygmenių. Tačiau tai yra tos priemonės, kurios veikia. Tačiau kitas dalykas yra labai svarbus, kad visuomenė mano, kad euras nebuvo sukurtas solidarumų užtikrinti, o buvo sukurtas kažkam kitam pasiekti. Todėl čia ir trūksta solidarumo, ir trūksta pritarimo. E, dėl to ir atsirado ta situacija, kuri privertė e, Suomijos parlamentą priimti tą e, sprendimą, kuris ir buvo priimtas. Žinoma, aš politinių lygmenį nesutinku su savo šalies parlamentu, tačiau sprendimas jau priimtas. būtų labai įdomu išgirsti, ką e, aukščiau sėdintis kolegos mano apie Suomių sprendimą e, susijusiu su e, pagalbos paketu Graikijai ir visais kitais finansiniais sprendimais. Dabar dar tų šešių finansinių priemonių paketo. Ponas Rosovskis jau pasakė, kad tai yra vienas iš didžiausių prioritetų, kad šitas e, šešios priemonės būtų įgyvendintos e, ir kad komisija jau pasėdė pakankamai daug šioje srityje. Tačiau aš nelabai norėčiau priminti, kodėlgi mes priėmėme tas priemonės. Todėl, kad kai kurios valstybės narės nenorėjo persvarstyti savo politikos ir e, persvarstyti savo sprendimų finansų srityje. Ir tai yra sudėtingas sprendimas, bet jis yra būtinas. Būtent taikyti šias priemonės. E, ir manau, kad e, tos problemos, kuris dabar kilo e, eurozonoje, turėtų būti sprendžiamas ir būtent konstruktyviu būdu. Ir aš esu įstikinęs, kad mes čia jau pamažu randame tinkamą sprendimą. Tačiau manau, kad mes taip ir sustosime, jeigu nebus jokių veiksmų iš tarybos srities. Iš esmės, Dabar e, tariamasi daugiausia dvišalių pagrindų ir žmonės e, iškelia tokius pasiūlymus, kurie neįtin padeda gelbėti eurozonos. E, kitas EPP kalbėtojas EPP vardu tai Corin Wortmakal. Ačiū. Noriu pratesti pono Haglundo mintį. Aš esu pranešėję dėl prevencinių priemonių pranešimo ir noriu akcentuoti Liepos 21 dienos tarybos išvadas. Aš tas išvadas traktuoju kaip vilties e, ženklą. Ten akcentuojama, kad e, reikia pas, pasiekti susitarimo su Europos parlamentu dėl balsavimo, dėl biudžeto aspektų, apie tai kalbėjome ir susitikime su Trišė šiandien. Ir man atrodo, kad taryba tarsi pasirengusi judėti parlamento pusėn. Džiugu, kad išgirdoma ministro Rostovskio patvirtinimą, kad Lenkija laikosi, pritarė šiam pozityviam požiūriui ir sieks susitarimo. Noriu Jūs patikinti, kad valstybių įsiskolinimo krizė besitęsinti visą vasarą dar kartą mus įtikino, kad mums reikia veiksmingos balsavimo sistemos, kurios dėka būtų galima užtikrinti, kad visos valstybės e, gyvendintų savo įsipareigojimus, nes jos privalo užtikrinti tvarius viešuosius finansus. Ar tai būtų mažas ar didelis valstybės, ar juose numatomi kitais, e, rinkimai kitais metais ar ne, ir jų premjerai būtų uh, ponas Letermas, ar, ar, ar prezidentas Sarkozy, ar ponė Merkel. Reikia reformuoti e, daug, balsavimo daugum, daugumos principų paremtą sistemą, taip pat įgyvenyti stabilumo raugimo paktą. Taigi, ar galime tikėtis konkrečių žingsnių veiksmų artimiausiamis savaitėmis? Turėsite palaukti pasisakymų raundo galo, kad išgirsmėte atsakymą. Toliau ponė Bervonš. Noriu prisiminti, kad su ponu Trišė kalbėjome apie sisteminę riziką, apie įsteigtą e, naują instituciją, kuri turi siūsti perspėjimo ženklus, tačiau atrodo, kad šią vasarą jos neprireikė. Pone Junkerį, jūs sakėte, kad jums nepatiko Suomijos veiksmai Kaip iš vis Suomija galėjo taip elgtis ir imtis tokių veiksmų? Kodėl nei Baroso, nei Olirenas nepareiškia, kad tai visiškai prieštarauja 21 Liepos susitikimo dvas, susitarimo dvasiai. Kodėl po Liepos 21 dienos ponė Merkel išdryso pareikšti, kad Graikijos, uh, Graikijai patvirtintas maršalo planas. Rinkos nepradėjo aukti ir tuo nepatikėjo. Tačiau tai nėra e, nerimo ženklas po Prancūzijos vyriausybės patvirtinto sprendimo ir vyriausybės Prancūzijos parlamento e, patvirtinto nuostatų dėl taip pat demos auksinės taisyklės. O koks yra komisijos indėlis į 20, Liepos 21 susitikimą? Mane tai neramina. Galbūt aš neteisingai perskaičiau, bet vienintelis dalykas, kurį aš perskaičiau, yra štai kas kad e, toliau svarstamas pasiūlymas, kur, kuris jau buvo patvirtintas formuotas anksčiau dėl Graikijos ir tiesiog buvo susitarta, kaip panaudoti struktūrinių fondų lėšas. Aš niekad negalvojau, kad tai gali tapti, na, e, nau, naujų gaivinimo priemonių planu ar maršalo planu? Ekonominė valdysena bent jau iki šiol rėmėsi tekstais, kuriuos daug kartų svarstėme ir taip pat kalbame apie Europos semestrą. Ar jūs iš tikrųjų širdie tikite, kad šios, po šios vasaros neramumų dar galime kalbėti, kad tikėti tuo, kad Europos semestro, semestrui e, pagrysti egzistuojančių tekstų pakanka. Ir ką, kaip Jūs vertinate Prancūzijos ir Vokietijos vadovų veiksmus? Ačiū. Ponios Pervonš, ponė Pervonš siūlė pasikviesti pona Trišė į mūsų komitetą kaip vertybinių popierių valdybos pirmininką. Jis turėjo čia atvykti šią savaitę trečiadienį, bet reiks rasti kitą, kitą datą, bet jis tikrai neišsisuks nuo šio e, susitikimo. EPP frakcijos vardu ponas Werneris Langenas. Ačiū pat pirmininkė. Jeigu mes analizuojame, tai kur kyla rinkose sunkumai, Tai mano nuomonė, pirmiausia, tai yra Junktinio Amerikos valstybių situacija, kova dėl biudžeto, e, reitingo agentūrų, sumažintas skolinimus reitingas Junktinės Amerikos valstybėms. E, tai būtent tai e, padarė įtaką rinkoms. Ir tai yra ir reakcija, dėl, ir reakcija į pagalbą Graikijai ir Suomijos veiksmai. Aš manau, kad e, e, Tai yra svarbu ženklas, kad valstybės, kurios prisima didžiausią atsakomybę, e, kurios prisima didžiausią finansinę naštą, jos nebenori tos naštos nešti. Kitas dalykas, ponė Vartmankol jau pasakė, Lenkijos finansų ministrė, mes pateikėme pasiūlymą dėl, dėl prevencinio stabilumo ir augimo pakto stiprinimo. E, ponas Junkeris tam pritarė, į, į, į Vokietiją ir Prancūziją blokavo šį pasiūlymą, o dabar klausimas yra skiriamas jums. Ar ES galės išlaikyti šitą drąsos išbandymą? Kaipgi dabar elgtis e, su tomis valstybėmis, e, jeigu jos nenori įsipareigoti atlikti atitinkamų darbų? Kitas dalykas bendros skolos gali būti e, tik tuo atveju, jeigu mes susitarsime dėl jo. Tam užtruks mūsų susitarimai dviejus, trejus metus. Taigi būtent mes turime e, nustatyti tokius įsipareigojimus, kurie galėtų būti apginti ir ES teisingumo teisme. Mes turime veikti teisėtai ir ryštingai. ir e, iš esmės e, visas tas e, spektaklis kilo tik dėl mūsų pačių kaltės. Aš, aš manau, kad tai ne visos valstybės buvo pakviestos E, iš tikrųjų ponia Merkel nepakvietė gelbėti eurozonos visų valstybių. Ji pasakė, kad tos valstybės, kurios nenori gelbėti eurozonos, tos gali nedalyvauti šioje gelbėjimo operacijoje. Tačiau reikia pasakyti, kas, kokios valstybės buvo pakviesos ir kokios nesutiko dalyvaujančios akcijose. Aš kviečiau poną Van Trumpojų, o dar anksčiau esu kvietusi Vokietijos ir Prancūzijos finansų ministrus ir galiausiai jie dalyvavo koordinatorių posėdžiuose, bet ne atvirose komiteto posėdžiuose. Ir e, bendrai galiu pastebėti, kad galiu kviesti daugą, bet jie ne visuomet mano, kad mes esame tas lygmuo, kuriuo jie turėtų atsakyti. Džien Pitela toliau iš socialdemokratų frakcijos. Trai. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man pateikti tris labai trumpus klausimus mūsų svečiams. Pirmiausia, e, politikos prieimimo lietumas. Tai kur kas blogiau negu spekulacijos, kur kas daugiau žalos atneša. Ir kaip mes su tuo susidorojame, tą turime daryti tik tai per tarp vyriausybinį lygmenį, nes Prancūzijos ir Vokietijos veiksmai e, atneša tik tai lygas. Antra mano trumpa žinutė. Susitarimo reikia kuo greičiau dėl ekonomikos valdysenos. Tai yra absoliučiai aišku ir visi, kas apie tai kalbėjo, yra teisūs. Tačiau taip pat reikia šį tekstą suderinti su kitų dokumentų tekstais, kuriuose kalbam apie ekonomikos augimą. Praėjo mėnesiai ir jie parodė, kad vyriausybių reformavimas ir e, biudžetinės drausmės griežtumo įvedimas e, Europai e, reiškia tik didelę klaidą. Trečias dalykas - euroobligacijos. Čia nėra politinis futbolas tai yra vienintelis būdas išbristi iš tos krizės, kurioje dabar esame, turiu galvoje euro obligaciją. Kodėlgi visi e, gydytojai dabar čia mokosi, o tuo tarpu pacientai miršta. Todėl gerbiamas komisijos nariai, e, pasakykite ponui Baroso, kad jūsų indėlis į e, Europos ateitį būtų kur kas geresnis, jeigu jūs užtrauktumėte rankinį stabdį. Europa turi vairuotoją, tačiau dažnai matome, kad pamiršus rankinius stabdžius atsitinka avarijų, kurios kartai labai skausmingos būna. Toliau paskutinis kalbėtojas turi būti Paskalis, bet jo šiandien nėra, todėl suteiksiu žodį Svenui. Ja, I would like to raise a few issues here. Uh, Norėčiau iškelti kelis klausimus. Pirmas, kai mes kalbame apie euroobligai obligacijas. Aš nežinau, ar aš teisingai supratau, ką jūs pasakėte, ponė, ponė Renai. Mano klausimas, ar jūs, uh, ar jūs iš tiesų uh, pradėjote tik tai konsultavimus procedūras, ar jūs jau pateikėte pasiūlymą? Jeigu jūs pradėjote konsultacijas, tai jūs esate suinteresuotojai šalis ir pateiksite vėliau e, pasiūlymą. Žinoma, šitas pasiūlymas priklauso nuo atitinkamo modelio ir jis galėtų pareikalauti e, tam tikrų pokyčių ekonominės valdysinos modelyje. Aš norėčiau, kad jūs išsameu paaiškintumėte e, savo pasiūlymus dėl euroobligacijų. Kitas klausimas Dabar žvelgiant į problemas kylančias e, Europos eurozonos augimui. Iš esmės, e, jeigu e, įvairūs veikėjai neatsakytų savo neteisėtų privilegijų, tai iš esmės e, e, mes turėtume ne tik tai taikyti e, griežtesnės taupimo priemonės arba ekonominės priemonės, tačiau mes turime iš kitos pusės ir taikyti kai kurias skatinimo priemonės. Aš manau, kad, ponė Renai, jūs esate daugiau Europinės integracijos šalininkas. Čia aš visiškai jums pritariu. Ir aš pritariu jūsų pasiūlymui sukurti Europos fiskalinį sąjungą. Ir iš tiesų vietos e, pasiūlymas, kuris buvo patiktas, e, yra įdomus. E, ir tikiuosi, kad ateityje patikėtas jų pasiūlymas bus toks pat griežtas ir ryštingas, koks buvo patiktas anksčiau. Dabar mums truputį per mažai liko laiko. Ir E, norėčiau steikti dabar greitai žodį ponė Esaja. Aš taip pat esu iš Suomijos ir kaip panas Junkeris pasakė savo įžanginėje kalboje, e, kad e, visos valstybės pritarė šitiems reikalavimus, kuriuos iškėlė Suomija. Tačiau neaišku, kas, kamgi buvo pritarta. Ir po to kitos valstybės norėjo sudaryti ir panašius susitarimus. Uh, E, kuriuos e, Suomija planavo sudaryti su e, Graikija. Taigi aš manau, kad reikėtų rasti sprendimą šiai problemai. Ir aš norėčiau išgirsti, kokius vis dėlto sprendimus jūs siūlote. Būtų labai malonu, jeigu jūs galėtumėte užsiminti apie tokius sprendimus. Ir ponui po, po, Renui norėčiau užduoti klausimą. Mes Suomijoje E, diskutavome, ar komisija tikrai buvo gerai informuota apie šitą susitarimą, kuris buvo sudarytas Suomijoje. Tai būtent šitas apie mm, e, abipusės pagalbos e, susitarimą įkeičiant skolą. Nes Suomija kilo tokios diskusijos, kad beveik buvo nuversta vyriausybė. Taigi aš norėčiau sužinoti ir jūsų reakciją. Kitas dalykas e, - e, privataus sektoriaus e, sutikimas sumažinti palūkanų normas už skolinimą. Man atrodo, yra neaiškus, nes kiek kreditorių norėtų sumažinti palūkanų normas ir kiek iš tų kreditorių bankų nori dalyvauti šioje, šioje visoje operacijoje? Ačiū. Toliau EKR frakcijos vardu pasisakys Vicky Ford. Noriu priminti visiems, kad turime baigti darbą pusę septynių. Taigi, prašau. Mano valstybėje susidurėme ne tik su rinkų nestabilumu, bet ir ne, nestabilę padėtimi šalies gatvėse. Pol, jeigu politikai bando kaltinti vieni kitus, tai e, ramybės ir stabilumo tai neužtikrina. Reikėtų užtikrinti, kad būtų palaikymas visur ir būtų priimtos reikalingos priemonės. Tai yra atvejs, iš kurio turime pasimokyti, kad žmonės, kurie daro įtaką mūsų rinkų padėčiai, dirbtų, elgtųsi tinkamai. Ekonominės valdysinės priemonių paketas yra svarbus, bet jis netoks, jis, bet svarbiau yra užtikrinti e, drausmingą fiskalinę politiką, nes juk tai yra augimo, atkūrimo ir esmė ir kai kurie siūlymai, kuriuos išgirdau ypač dėl apmokestinimo, pavyzdžiui, nenuodėgin konkurencingumui, pasitikėjimas bankais, atsparumo, banko atsparumo testai buvo surinkti neblogai, jie buvo skaidresni, tačiau reikia išsiaiškinti, ar pagal bazelio modelį bankai gali investuoti, investuodami į valstybių įsiskolinimą, iš tikrųjų gali taip elgtis Toliau piknaužiavimas rinka, už tai reiktų atitinkamai, taikyti atitinkamas teisinės priemonės. Turėtume atvirai su žmonėmis, su žmonėmis kalbėti apie infliacijos e, mažinimo galimybės, ką tai reiškia, ką ta infliacija, kaip ta infliacija ats, ats, atsilieps maisto produktų kainoms, degalų kainoms. Tai yra tikrai labai didelė infliacija. Ačiū. Toliau EPP frakcijos vardu ponas Mitras. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, jedna krótka uwaga. E, Ačiū pirmininkė. Noriu trumpai pakomentuoti. Aš pritariu ponui Trišė ir visiems, kurie uh, gyrė ECB už veiksmus, kurių dėka buvo išgelbėta Europą. Noriu pasidalinti kai kuriomis kitomis mintimis. Turime pasidžiaugti, tai turime pasidžiaugti Europos teisingumo teismo sprendimais ir, ir, ir, ir pakalbėti apie tai, kas buvo jam nenaudinga. Bet turiu keletą klausimų misijų Rostovskijui, kuris labai e, nedviprasmiškai pasisakė už ekonominę valdyseną. Jūs pastaruoju metu, kalbėdamas su spauda, sakėte, kad mes krizės, ne, neužtikrinome tinkamo krizės valdymo. Ar jūsų nuomonė yra pozityvių tarybos tendencijų išdava, ar tai reiškia, kad į jūsų balsą nėra įsiklausoma? Ar, mes, ar, ar reikia tikėtis didesnių problemų ir ar galite paaiškinti, pasakyti, Ar Lenkija savo pirmininkavimo metu tikisi pasiekti proveržę šio klausimo ar ne? Toliau, ponia Junkerė, kreipiuosi jūs. Išklausėme pono Rostovskio, pono kitų pono Reno pasisakymų dėl griežtesnių ekonominės valdysinės priemonė, jūs pritarėte tam, nes tai nusiųstų teigiamą e, pozityvų ženklą rinkoms. Ar jūs pas, palaikytumėte tokius pasisakymus? Net kalbant apie ilgalaikį tvarų augimą, gali būti tam tikrų nuosmukių, trumpalaikių nuosmukių. Ar jūs nesibaiminate, kad tas nuosmukio laikotarpis gali išsitęsti laike? Pane gerbiamas komisijos narys. Mes šiandien kalbame apie pasitikėjimą, ramybę. Tačiau žmonėms dabar trūksta pasitikėjimo ir tikėjimo mumis. Jeigu dabar mes žiūrime į tos gelbėjimo paketus, tai mes matome, kad e, Europos Centrinio banko vadovas, e, e, kiti aukšti asmenys tarsi skuba, tarsi skuba mus nuraminti kad viskas išspręsta, visos problemos jau yra panaikintos. Tačiau, bet kokiu atveju, pasitikėjimas jau yra sumažėjęs mumis ir kyla dabar abejonės dėl tų naujųjų priemonių. Ir mūsų priemonėmis netikė tie žmonės, kurie dabar yra tose valstybėse, kurios kenčia nuo per didelio įsiskolinimo, kur, kurios yra gelbstimos. Žmonės ten skursta ir jie nebetikė pažadais ir naujais sprendimais. Ir tomis priemonėmis netikė tų valstybių piliečiai, kurios padeda toms į skolas patekusiams valstybėms. Taigi, jeigu žmonės visose valstybėse narėse vis mažiau pasitikė ES sprendimas, tai kaip mes norime tikėtis, kad, kad rinkos patikės šiais sprendimais. Ir kaip panas Bulmanas jau pasakė, e, svarbu yra metodas, kaip mes išspręsime iškilusias problemas. Tai reiškia, turi būti daugiau Europos, turi būti daugiau bendrumo, kad galėtume išspręsti šią krizę. Tačiau reikia ir daugiau demokratinės kontrolės. Ir tai yra vienas iš svarbesnių dalykų, nes žmonės Europoje dabar mato ir jaučia, kad priimami sprendimai kažkur viršuje, jie nuleidžiami iš, auk, iš aukščiau ir žmonės Europai negali įtakoti tų sprendimų. Todėl aš manau, kad vienintelis būdas yra sustiprinti Europos parlamento galias šioje vietoje kad sprendimams būtų pritarama visoje Europoje ir kad pritartų plačios visuomenės masės. Taigi, kolegos, mes prieartėjome prie etapo, kai e, atsakymus gausite tik angliškai, nes e, vertėjai baigs darbą. Toliau suteiksiu žodį Alde atstovui. Krisi. Ponas e, Skilakakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Krizė E, nėra susijusi tik tai su e, skola. Ji yra susijusi su ilgalaikė inovacijų krize ir konkurencijos toka, ypač tarp šiaurės ir pietų. Ji šiandien, kai kalbame apie infliacijos kontrolę, susidurėme su e, košmariškomis politinėmis sistemomis. Gali būti, kad ateityje deficito padėtis dar labiau pablogės o mes toliau turime kurti inovacijas ir konkurenciją, e, kurią Europa visuomet galėdavo didžiuotis. Pažvelkime į Lisabono sutartį. Ten, atrodo, yra numatyta šiek tiek e, paramos, bet e, aš galėčiau pateikti porą klausimų komisijos nariui Renui dėl programų, kurios bus skirtos Graikijai. Sakėte, kad Graikijoje šis nuosmukis bus blogesnis, negu kad buvo prognozuojama. Ką ketinate daryti, kad 2011 metų tikslai būtų įgyvendinti bent jau Graikijos atžvilgiu? Antras dalykas. Skaičiai rodo, kad mokesčių didinimas ir bandymas gauti daugiau negu 50 procentų neatneštų įplaukų, kurios buvo prognozuojamos. Taigi, kaip galime pasiekti tikslų, jeigu tik mažinsime išlaidas ir mažinsime struktūrinį finansavimą. Ar jūs manote, kad per mokesčius būtų galima gauti greikiai daugiau pajamų? Ačiū. EPP vardu Danuta Hupner. Uh, uh, Labai ačiū. Aš norėčiau paklausti Lenkijos atstovo apie augimą. Pirmininkaujantį Lenkiją ekonomikos augimą ES darbo tvarkėje įrašė pirmų numerių. Ir Lenkijos vyriausybė gana sėkmingai rado savo tinkančią teisingą politiką ir užtikrino ekonomikos augimą. Tiesa ta, kad Europai tikrai reikia augimo. Ir politikai, politikos rengėjai ir ekspertai visi sutarė, kad uh, E, ieškant struktūrinių reformų e, modelio, turime galvoti pirmiausia apie ekonomikos augimo didinimą. O dabar e, mes turėtume sugrįžti prie to makroekonomikos politikos mišinio, kuris leistų sukurti daugiau erdvės ekonomikos augimui. Šiandien yra gana keistas e, fiskalinės drausmės ir ribotos monetarnės politikos derinys. Dėl to nelieka jokios erdvės ekonomikos augimui. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip šiandien rinkos reaguoja, ypač obligacijų rinkos. Atrodo, kad mes e, susidurėme ne tik su problemomis toms konkrečioms rinkoms, bet ir su problemas bendrai ateities ekonomikos augimui. Taigi klausimas būtų toks, kokį jūs ateityje įsivaizduojate politinį derinį, politikos derinį, kai e, žinome, kad Europos centrinis bankas dabar atsitrauks nuo pinigų politikos įgyvendinimo tokio mastu, kokiu darydavo iki šiol. Kaip galima užtikrinti, kad Europos e, politikai nekartos to, kas buvo padaryta 2008 metais? Thank you, uh... Labai ačiū socialdemokratų vardu Henry Salum. Ačiū. Daugelis kalbėjusių minėjo, kad vasara buvo sudėtinga. Mano kolegė Pervanš Bereš kalbėjo apie e, dusinančią vasarą. O kaip bus e, rudenį ir žiemą? Ar tas metas nebus dar sunkesnis? Išreikštas susirūpinimas dėl skolos, dėl finansų stabilumo, bet taip pat reiškiame susirūpinimas dėl ekonomikos augimo. Visa statistika rodo, kad ekonomikos augimas yra didžiausia iškilanti problema. Turime derinti fiskalinę politiką su augimo iniciatyvomis. Tokia buvo socialdemokratų Mm, frakcijos poziciją visuomet. Ir tokią poziciją gynė ir Nobelio premijos laureatai, ir Tarptautinis valiutų fondas. Pasitikėjimas yra labai svarbus, jeigu mes norime atkurti valstybėse. Mano šalis Ispanija e, prašo, kad būtų priimti sprendimai pasitikėjimui atkurti. Reikia konstitucinės reformos, reikia įstatymų raidos, reikia didelių politinių susitarimų, reikia e, sukur puoselėti pasitikėjimą fiskalinę erdvę. Tik tai leis pasiekti augimą. Todėl aš turiu klausimą visiems trims pašnekovams. Ką jūs planuojate, kad būtų sustiprintas ekonomikos augimas? Baigdamas noriu pasakyti, kad euras nebuvo sukurtas tam, kad būtų užtikrintas solidarumas. Euras yra tik tai tam tikras instrumentas, kuriuo naudojasi Europos Sąjunga Ir vienas iš pagrindinių ES principų yra solidarumas. Solidarumas yra susijęs ne tik su ekonomika, bet ir su kitomis solidarumo rūšimis. Ai. Ir galiausiai Mario Mauro. Sì, grazie. Mm, in attesa che il collega Ferber eh, mi traduca il programma. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš vis dar laukiu to bavariškos patarlės vertimo E, vis tik pateiksiu e, klausimą ponu Junkeriui. Mane stebina tai, kad Europos komisija kalba apie tai, kad reikia plačios diskusijos apie euroobligacijas. Prisiminkime, kai kalbėjo prezidentas e, Van Rompoj, jis tarsi užšaldė tą mintį, kad neužtenka nuomonių suderinamumo dėl euroobligacijų. Bet kągi turi padaryti euroobligacijos, kad tos euroobligacijos, Europos vyriausybės, kad tos euroobligacijos taptų realybę. Jeigu vyriausybės ką nors darytų, ar e, tvarkydamas savo biudžetus, ar galėtų pagerinti euroobligacijų situaciją? Um... Ačiū, kolegas, kad e, galėjome užduoti klausimus. Ir dabar pradėsime atsakinėti. Atsakinėsime klausimus tą tvarką, kurie buvo pradėti pasisakymai. Dabar ponui Rostovskijui suteiksime 8 e, minutės, nes taip stupysime laiko. Ačiū, panė pirmininkė, aš stengsiuosi kalbėti kuo trumpiau. Tas dalykas, kad euras buvo sukurtas ne solidarumui užtikrinti, o siekiant kitų tikslų, iš esmės nėra teisingas. Taigi, jeigu mes nepademonstruosime solidarumo siekdami išgelbėti eurą, tada tie kiti dalykai, kurie buvo sukurti įvedus eurą, tai yra bendra rinka, tai yra didesnė gerovė žmonėms, jie absoliučiai nebus gyveninti. Ir būtų žymiai blogiau, jeigu mes nebūtume sukūrę euro. Ir iš esmės e, e, viena iš problemų, su kuria susidurėme Šiaurės Europoje, tai kad žmonės neįsivaizduoja, net jeigu jie kartais pamano, kad euro e, įvedimas buvo klaida, tačiau jie negali atsisakyti to euro be tam tikrų pasiekmių. Pane Svimbon pasakė, kad rinkos nėra įsitikinusios a, a, euro stabilumu. Tai iš, ties, iš tikrųjų tokia problema ir yra. Mes neįtikiname rinkų, kad mes imamės atitinkamų sprendimų. Ir čia aš jau sakau su nepasitenkinimo gaidelė. Kai E, Lenkija nepriklauso eurozonai. Bet aš manau, kad būtų katastrofiškos pasakmes, jeigu eurozona žlugtų. Mes e, negalėtume išlikti nešališkai stebėtojais. E, tos pasakmes žlugus eurui būtų katastrofiškos ne tik mums, ne tik eurozonai, bet ir jungtiniai karalystiai. Mes e, esame ir visada buvome šalininkai gilios integracijos. Mes manome, kad tai yra absoliuti būtinybė eurozonai, kad ji vėl susigražintų stabilumą. Dabar dėl tų šešių dokumentų paketo. Žinoma, mes e, e, diskutuojame ir tarėme su atitinkomis vyriausybėmis, kad pasiektume bendrą sprendimą kuo greičiau ir mes e, turėtume imtis visų priemonių ir mes e, turime organizuoti visus e, susitikimus, dalyvauti juose, kurie tik tai padėtų mums kuo greičiau priimti tinkamus sprendimus. Man atrodo, kad svarbiausia, kad mes greitai žengtume į priekį ir būtume pasirengę atlikti savo namų darbus. Ir, e, ir aš prisimsiu visą atsakomybę už tai, kad būtų atlikti visi įmanomi darbai. Pirmininkaujant Lenkijai. Kad pasiektume e, siekiamo kompromiso. Aš manau, kad e, čia atsakiau į kai kurių kolegų klausimą. Dabar dėl mm, augimo. Mes matėme pasarosius metus didelių pokyčių Europos e, Sąjungoje mes e, e, nebemanome, kad augimas nėra vien tik tai susijęs, sakykime, daugiau investicijų į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, bet mes manome, kad yra ir neigiamų aspektų, tai yra darbo rinkų liberalizavimas ir visi kiti dalykai. Uh, ir į tai reikia atsižvelgti, mums planuojant savo ateities sprendimus. Dabar dėl fiskalinės politikos. Mes e, dabar daugelį Europos valstybių priartėjame prie fiskalinės politikos ribų ir ypač didžiosiose valstybėse narėse pastebima ši tendencija. Todėl Aš pritariu poniai Hübner dėl to, kad jeigu jūsų fiskalinė politika nėra skatinanti, tai, tai jūsų pinigų politika turėtų atitikti suklošę situaciją. Aš nesutikčiau su ją, kad e, Europos centrinis bankas e, turėtų vystyti e, griežtą ir ribojančią pinigų politiką. Europos centrinis bankas nesiekia tokio tikslo. Tačiau aš čia išvelgiu esminę problemą, kuri yra susijusi su mūsų e, biudžetais, išdais, nes jiems yra, yra dabar didžiulis spaudimas. Ir, ir mes visi pritarėme tam, kad bankai yra, pavyzdžiui, kartais yra per dideli, kad jie žlugtų. Tačiau mes e, negalime sutikti su tuo, kad e, yra, e, pavyzdžiui, biudžetas kad per mažas, kad jisai žlugtų. Ačiū. Manau, kad visi mielai paplotume. Dabar Jean-Claude Juncker. Madame la Présidente, quelques brèves remarques. Pone pirmininkė, pasidarysiu kai kuriais e, galutiniais pastebėjimais. Dėl, kalbant apie tai, kad finansų rinkos neįtikintos mūsų veiksmais. Aš sutinku, jos neįtikintos, nes mūsų veiksmai nebuvo nepriekaištingi, taip pat mes nesugebėjome tinkamai jų komunikuoti, bet manęs netikina finansų rinkos. Mane šiek tiek stebina politikų pasaulio naivumas. Uh, visi tie atstovai, kurie mano, kad finansų rinkos visada elgesi logiškai, o mes amžinai klystame. Kaip taip gali būti? Tie, kurie teigia, kad politikai yra svarbesni, E, turi pirmuo finansinių rinkų atžvilgių, pirmieji ima kritikuoti finansų rinkas dėl kažko tai. Ar politikai, politikos pasaulis egzistuoja tam, kad kartotų, tiesiog e, automatiškai kartotų finansų rinkų pasiūlymus, ar mes esame tik tam, kad pakartotume jų pasiūlymus. Me, mes privalome apginti tam tikrus interesus kalbame apie finansų rinkas, apie spekuliuotojus. O kaip įtikinti spekuliuotojus? Niekada nepavyks to padaryti. Bet jeigu jau kalbame apie finansų rinkas, reikia su jomis kalbėti taip, kaip, kalbame, kaip kalbasi atsakingi politikai. Mes norime užtikrinti paslaugą savo žmonėms, o, o mes neturime tarnauti finansų rinkoms. Ir kiekvieną kartą, kai po politinių pasisakymų, jeigu finansų rinkos sureaguoja kažkaip negatyviai, mes neprivalome tai visada reaguoti. Toliau, finansinių operacijų mokestis. E, apie tai kalbama ne tik Prancūzijos ir Vokietijos pareiškime, ta idėja egzistuoja jau kurį laiką. Aš esu visą galvą už Nes, bet turime kalbėti apie tai, kad žmonė, kaip padaryti, kad tas mokestis būtų geriau primtinas, labiau primtinas žmonėms Europoje. Gal geriausia būtų, jeigu jis atsirastų pasauliniu lygmeniu, tačiau taip neįvyks. Ir, na, daug aš apie tai nekalbėsiu, bet jeigu 27 valstybių mastu jis neatsiras, na, ką padarysi? Aš kalbu ne apie, dabar ne kaip Eurogrupės vadovas, nes manau, kad mes mes ne, nebūtinai visada turime būti planetos dalis, kuri duoda, kuri rodo visiems kitiems pavyzdį. Vieną kartą gali taip ir nebūti. Aš pasisakau už tokį požiūrį, kuriam pritartų, Eurogrupės, kuriam pritartų visi Eurogrupės nariai. Žalieji, kreipiuosi žaliųjų frakciją. Jūs kalbėjote. Jūsų nedaug, bet vat, jūsų frakcija egzistuoja. Jūs turite paaiškinti fiskalinės politikos santykius su Luksemburgu. Aš bandžiau žaliųjų atstovams paaiškinti, na, ta, ta, tas labai ypatingas santyki. Uh, Ir kiekvieną kartą, kai konstatuojame pažangą fiskaliniais klausimais Europoje, paprastai tai vyksta dėl, kuomet Luxemburgas pirmininkau, dėl PVM ir dėl fiskalinės konkurencijos, dėl nekilnojamo turto mokesčių. Pasikvieskite mane į savo frakciją. Bet aš tikrai nešvaistysiu savo laiko kiekvieną kartą pasakodamas tą patį. Yra 97 metų tarybos e, sprendimas, vėlgi primtas pirmininkauti Luxemburgui dėl fiskalinės politikos klausimų. Reikia tiesiog labai atidžiai perskaityti visus tuos tekstus, kurie egzistuoja ir kurie buvo tiesiog pamiršti. Ir pamatysite, kad fiskalinė sąjunga be socialinės sąjungos neegzistuoja kodėl įvestos visur tos pačios taisyklės, jeigu nepasisakome už minimalų vienodą atlyginimą visoje Europoje, jeigu netaikomos vienodos atleidimo iš darbo taisyklės. Kalbant apie darbo teisės, aš visada pasisakau už minimales vienodas teisės. E, E, darbuotojams, darbininkams. Kaip, sako Degolis, kaip sakydavo Degolis, mes kalbame apie didžiulę plačią programą. Suomija, Eurogrupėje mes niekada nesigrėbėme kraštutinių priemonių. Europos vadovų taryba pasiūlė tokias dviprasmiškas miglotas formuluotės ir paskui prašote Eurogrupės išspręsti šią problemą. Galbūt tai pavyks, bet ponia, aš kol kas negaliu paaiškinti, pasakyti, kaip viskas susispręs, nes dabar vyksta dėrybos. Jeigu papasakos viską dabar, tas sprendimas dienos šviesos neišvys. Toliau šešių direktyvų paketas. Nieko nuojo nepasakysiu, pasakydamas, kad parlamentas parengė tą pasiūlymą ir aš kaip Eurogrupės vadovas visada sakiau, kad, pavyzdžiui, mes Beneliuksas para, palaikome parlamento poziciją šioje srityje. Norite, kad aš pakartočiau tai, ką aš jau esu sakęs? Aš aš tikiuosi, kad bus pasiektas rastas problemos sprendimas. Liepos 21-ąją buvo susidaręs įspūdis, kad e, pavyko įtikinti kai, kurias, e, kai kurių valstybių delegacijas. Aš siūliau priimti tą sprendimą, priimti, nebatidėlioti. E, kalbėjome apie antrinės rinkas, visi pasiūlymai buvo patikti ant stalo. E, Tačiau visada yra tendencija ką nors vilkinti, atsilikti nuo finansinių rinkų. Nežiūrinti tai, kad turime visas priemonės, kad galėtume priimti gerą sprendimą laiku. Taigi šiuo atveju aš palaikau parlamentą. Kalbant apie valdyseną, nieko naujo per vasarą neišrasta, kas jau yra žinoma ir išrasta. Jeigu peržiūrėsite visus tekstus ir prisiminsite kas, tekstus, kurie buvo patvirtinti e, kovo, birželio, liepos mėnesį, pamatysite, kad nieko nauja nėra, kad yra vientisas nuseklus požiūris. Panas Vandrompojus penkis kartus kreipėsi tą temą. Ir kodėl staiga pasaulis nustebo ir uh, kaip, kaip tarsi kažką naują atradęs šiuo atveju. Na, bet aš beveliju, kalbant apie, apie Eurogrupės posėdžius, Hermanas pirmininkavo 27 atstovų posėdžiams, aš pirmininkauju mažesniam e, atstovų posėdžiui. Būtų gerai, kad per, per du, bent du kartus per metus ir toliau tas susitikimai vyktų. Tačiau tas toks nustebimas, tas surprizo elementas išvydus šį tekstą, ir jeigu tai kartosis du kart per metus, tai niekur nenuves. Europos vadovų taryba ir eurozonos grupės nariai turi teikti impulsus, iniciatyvą. Uh, Eurogrupė turi atitinkamai reaguoti, pakankamai sparčiai. Tačiau po Eurogrupės posėdžių e, ir tik tai tada reaguoja Europos vadovų tarybų. Tačiau iš tikrųjų visą darbą privalo atlikti sostinėse vyriausybių vadovai. Ir jie taip pat turi atsižvelgti į parlamento daugumos nuomonę, nes jie turi turėti parlamento palaikymą. Labai ačiū. Iškart kreipiuosi komisijos narį Olerin, kad jis užbaigtų e, šį posėdį ir po 5-6 minučių nebeliks vertimo. Uh, and, uh, thanks, uh, to all of you for very substantive and uh, responsible debate. Uh, with... Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę, ir dėkuoju šią diskusiją, kurie spindi, kokia rimta yra dabartinė e, tebe visi tęsianti krizė ir kokią įtaką jie daro Europos užimtumui ir e, ekonomikos augimui. Negaliu atsakyti konkrečiai kiekvieną klausimą, galėčiau tik e, bendresnio pobūdžio klausimus aptarti, juos sugrupuodamas Kai kas iš jūsų pateikėte klausimą mū apie daugiau informacijos, daugiau informacijos apie tai, kas vyksta Suomijoje. Nes dabar vykdome e, tam tikrus tyrimus apie atskiras valstybės, tarp jų ir Graikija, Airija, Portugalija. E, Ir kada nors, manau, į ekonomikos komitetą galėsiu sugrįžti e, greitai ir labai nuodugniai aptarti tai, kas jums e, būtų labai reik, svarbu ir naudinga. Manau, kad tai yra ekonomikos tvarumo atkūrimo pamatas. Ir tai sukurs geresnės sąlygas e, didesniam užimtumui ir tvariam augimui Europoje. Tos visos programos turi būti vykdomos ir jos turi padėti valstybėms e, pasistumėti į priekį. Sutinku su tais, kurie sakė, kad reikia ilgalaikės vizijos. Be abejo, visiškai sutinku su jumis. Ir faktiškai dabartinėmis e, aplinkybėmis turime dirbti visais frontais. Ir galvoti apie visas e, įmanomas perspektyvas ir artimiausią ateitį, ir tolimesnį ateitį, kad mes uh, nebeatliktume ugnegesių darbo, kaip kad dabartinės krizės metu. Mes turime suformuoti, suprojektuoti savo ekonominę politiką tvirčiau ir sveikiau. Todėl tas šešių direktyvų paketas ir yra toks svarbus. Ir jis yra esminis ir tarybai, ir parlamentui. Jis turės aptarti ilgalaikės ateities e, poveikia ekonomikai, bet taip pat turim galvoti ir apie artimiausią ateitį ir apie tai, kaip mes visi kartu sugebėsime veikti dabartinę e, valstybės įsiskolinimo krizę ir pagerinti užimtumo lygį. Taip pat turime galvoti apie labai konkretų e, artimiausius ateities poveikį politikai politika turi užtikrinti geresnį mm, skirtingų politikos rūšių koordinavimą ir skatinti valstybės narės priimti tokius sprendimus, kurie skatintų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Iš esmės tai yra e, sustiprintos ekonomikos valdysenos esmė. Sutinku su tais, kurie sakė, kad reikia e, galvoti apie tolesnį ateitį ir e, neapsiriboti tik tai trumpalaikių iššūkių atrėmimu. Čia mes turėtume pagalvoti apie vieną konkrečią visiems labai gerai žinomą problemą. Finansų rinkos di, e, funkcionuoja mikrosekundžių greičiu, o demokratiniai politikai reikia mėnesių, kartais net metų. Mano nuomonė tai reiškia, kad norėdami užtikrinti demokratinės politikos dominavimą, o ne finansų rinkos, Turime užtikrinti, kad mūsų ekonomikos valdymas ir sprendimų prieimimo procedūros, struktūros būtų e, pažangios, e, lankstesnės ir e, legitimesnės. Vadinasi, mes turime labai atidžiai vertinti mūsų institucijų funkcionavimą ir sprendimų prieimimo taisyklės, skaitant eurozonos e, nuostatus. Taip mes galėsime užtikrinti, kad visi bendrai busime atsakingi už eurozoną ir e, kiekviena valstybė narė supras savo atsakomybės dalį. Dabartinėme kontekste aš norėčiau pabrėžti ir e, artimiausios ateities poreikį priimti sprendimus, kurie įtakotų sprendimų įgyvendinimą. Turiu galvoje ne tik šešių direktyvų paketą, bet ir Liepos 21 dienos Eurozonos vadovų sustikimo sprendimus. Tai yra labai svarbus e, elementas iš sureguliuojant dabartinę krizę. Tam, kad sustiprintume pasitikėjimą Europos ekonomiką, dabar labai stengiamės, kad Liepos 21 susitikimas būtų, sustarimas būtų įgyvendintas greitai. Tai tin svarbu dabar, kai padidėjo nepasitikėjimas ir sulėtėjo ekonomikos augimas ir pasauliniu mastu, ir Europoje. Optimistiškiau kalbėdamas galėčiau pasakyti, kad keletas eurozonos valstybių narių pagreitino E, savo vyriausybių patvirtinimo procedūras ir aš įsivaizduoju, kad tai bus padaryta e, iki galo per rugsėjo mėnesį. Dabar, artimiausių metų, pirmiausia, turim galvoti apie gyvenimą, gyvenimą, gyvenimą. Padarykim pirmiausia tai ir tada matysim, kokia kita bus ekonomikos ir politikos kita fazė. Baigdamas galiu pasakyti, kad kuo anksčiau mes išsiaiškinsime e, visus susitarimo elementus, tuo greičiau mes prisidėsime prie susitikėjimo e, mumis sustiprinimo, kad būtų pasitikima, kad mes galime išbristi iš krizės. Buvo pateikta labai daug konkrečių klausimų dėl to e, garantijų ginčio. Ta klausimą reikia išspręsti kuo greičiau. Komisija mano, kad visi sureguliavimai turi būti teisėti juridiškai pagristi ir nuoseklus su finansavimo planais. Taip pat turi būti įtrauktas privatusis sektorius ir e, tenkinami ES skolos tvarumo reikalavimai. Be to turi tokius sprendimus remti visos eurozonos valstybės narės. Mes iš komisijos pusės savo manome, kad reikia toliau tęsti pastangas e, tęsiant dėrybas su eurozonos valstybėmis narėmis ir užtikrinti, kad būtų labai greitai gyvenintas Liepos 21 dienos sutarimas. Taigi, tokie yra artimiausio laiko tarp e, veiksmai ir mes pasieksime, kad ateityje būtų imtasi tolesnių žingsnių dėl geresnio ekonomikos valdymo ir geresnių darbo vietų sukūrimo Europoje. Remind... Ačiū primenu, kad kitas mūsų posėdis trečiadienį. Ačiū.